Dear colleagues, please. Gerbiami kolegos, prašom susėsti. Pradėsime posėdį. E, vėluojame 15 minučių pradėti. you. Thank you very much. I open the meeting, Fred. Mm, labai ačiū visiems, kad susėdote. Pradedame mūsų komiteto posėdį. Tikiuosi, kad daugiau kolegų dar ateis, kadangi ką tik baigėsi balsavimas. Pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Ar kas nors nori ką nors pasakyti dėl jūs? Ne? Dėkuoju, tuomet laikome, kad darbos vargiai yra patvirtinta. Protokolo tvirtinimas e, posėdžių vykusių Liepos 13-14 siūlau, kad kaip visuomet veiktume, jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepateiks pastabų, laikysime, kad protokolai yra patvirtinti. Ketvirtas mūsų darbo tokias klausimas yra techniško pobūdžio, bet labai svarbus, tai yra mūsų posėdžių kitais metais e, kalendoriaus patvirtinimas. Jūs visi matėte e, projektą pasiūlymo. Labai sunku visiems komitetams e, sudaryti tvarkaraštį. Tikiuosi, kad kitais metais dirbsime sėkmingiau negu šiemet, mažiau posėdžių vyks ketvirtadieniais. Taip pat jūs tikriausiai prisimenate kad mm, atsisakyti e, trečiadienio e, ryto ir ketvirtadienio po pietų posėdžio. Jie bus perkelti anksčiau iš šią savaitę. Ar kas nors nori ką nors pasakyti iš seną? Labai trumpai, pirmininkė. Jūs sakėte, kad mažiau ketvirtadienio bus darbo tvarkė, bet vis tiek numatyta daug e, posėdžių ketvirtadieniais šiais metais, tai gal kitais metais mums e, tikrai pavyks išvengti to. Taip šiek tiek e, mažiau yra, gal vienu mažiau ketvirtadienį. Pone Kril. Yra tik trys ketvirtadieniai, kai komitetai dirbs visą dieną iki 18 valandos. Todėl norėčiau dar kartą paprašyti, kad jūs patikrintumėte tą situaciją, kadangi kalbėdama su kitais komitetais konstatavau, kad yra pakankamai daug posėdžių ketvirtadienį lyginant su kitais komitetais. Sunku tam pritarti ir tikiuosi, kad kitą savaitę, galbūt kitais mėnesiais galima numatyti kokius nors pakeitimus bet to kart yra tokių savaičių, kai mes turime mažiau darbo, galbūt e, tom savaitėms reikėtų numatyti posėdžius arba kai ką sutrumpinti. Not... Dėkoju. Jeigu niekas daugiau neturite pastabų, tai galiu Jums pasakyti, kad e, kreipsiuosi į e, tarnybas atsakingas už kalendorių sudarimą. Mums kyla daug sunkumų dėl to, kad numatyti posėdžiai ketvirtadieniais ir paprašysime, kad būtų, jeigu įmanoma, padaryti pakeitimą. Aš pritariu jūsų minčiai ir manau, kad jūs pritarėte. Taip, tai gerai, ačiū. Vėliau atsiųsiu jums galutinį sprendimo variantą. Penktasis. E, punktas pirmininkės pranešimai. Trys trumpi pranešimai. Pirmiausiai Pasakysiu, kad ponia Monika Smolkova, atsiprašau, negali dalyvauti posėdėje, jie atstovauja socialistų frakcijai. Ačiū, kad informavote mus. Antras pranešimas. Šį rytą vyko koordinatorių posėdis prieš balsavimą ir sprendimai jums bus atsiųsti e, šiandieną iki posėdžio pabaigos. E, atsiųsti jums bus elektroniniu paštu. Ir paskutinis dalykas. Spalio 15 dieną parlamentas e, rengs e, plenarinių posėdžių salėje e, iškilmingą pasirašymo ceremoniją. Jos metu bus pasirašytas merų paktas. Ši iniciatyva kuris siekia suderinti ES klimato energetikos tikslus su vietos lygmeniu daugiau kaip 6 e, tūkstančiams miestų ir bendruomenių miesto bus atstovaujama. Tame pakte parlamentas 2013 metais panašų renginį e, buvo surengęs, galbūt kai kurie iš jūsų dalyvavote. E, ir tuo renginiu prasidės Europos regionų ir miestų atviros dienos šių metų. Tokie mano pranešimai, daugiau jų neturiu. Bandau spartinti darbus, kadangi turime labai malonių svečių. Ir pirmas diskusijų klausimas šiandieną keitimasis nuomonėmis su Luksemburgo pirmininkaujančiu infrastruktūros e, tvaraus vystimosi valstybės sekretoriumi e, Kamil Žira, e, kuris kalbės apie sanglaudos politiką. Pirmininkaujantis Luksemburgas sutiko jau pasisakyti vakar, tuo metu, kai minėjome Interreg e, programos 25-asis e, metinės. E, pirmininkaujančiai šaliai Luksemburgai labai svarbus yra bendradarbiavimas pasienio regionuose ir norėtume daugiau išgirsti apie tai iš jūsų dabar, ilgiau negaištama suteiksiu žodį mūsų svečiui, o paskui, kaip įprastai, jūs galėsite sureaguoti į pasisakymą, paklausti klausimų ir laikas jūsų pasisakymams bus ribotas. Dabar teiksiu žodį ponui Žiram. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, man labai malonu pristatyti Jums mūsų darbą teritorinės anglodos politikos srityje sanglaudos politikos e, sityje mums pirmininkaujant. Norėčiau pradėti nuo teritorinės sanglaudos ir miestų politikos kartu su kolegomis iš Italijos ir Latvija. E, nuo 2003 metų rengėme trijų šalių pirmininkavimo programą teritorinės sanglaudos srityje. Sanglaudos politika politika, miestų politika taip pat e, buvo mūsų akiratėje, o kaip žinote, anksčiau tie dalykai nebuvo taip sutelkti, mes e, turime apibendinti mūsų darbus lakvičio mėnesį viso trejeto ir mes e, pradėjome diskusiją apie tai, kaip ES teritorinės sanglaudos tikslas numatytas e, sutartyje 2009 metais bus įgyvendinamas e, mes manome, kad gyvenimą reikia sustiprinti. Šiuo metu rengiamės neformaliam ministrų susitikimui E, kur e, bus kalbama apie veiksmų planą ir e, numatyti, numatysime priemonės įgyvendant teritorinę sąnglaudą Europos Sąjungoje. Pirmininkaujantys šalis tris elementus išskiria kaip labai svarbius teritorinės sąnglaudos kontekste. Pirmiausia, inicijuoti reikėtų strateginės diskusijas apie teritorinės plėtros scenarius. Mes pirmininkaudami norime pasižiūrėti, koks yra politinių diskusijų potencialas e, apie Europos teritorinius scenarius, galvojant apie 2050 metus. Ir e, galbūt reikėtų palaikyti e, sektorinį dialogą. Tai būtų priemonė plėtoti politikos priemonėms, pavyzdžiui, atnaujinti teritorinę darbotvarkę 2020 bet taip pat e, pripažįstame yra tai, kad teritorinė perspektyva turi atitikti bendresnius e, prioritetus politinius. Ir mes suprantame, kad e, viena iš silpnųjų pusių strategijoje Europa 2020 yra ta, kad trūksta teritorinio matmens o veikėjai vietos ir regioninių mastų, kadangi jie susijęs su vystimosi, taip pat turi uh, jaustis savininkais, šeimininkais tų visų procesų. Toliau mūsų nuomonė reikia parengti teisinės e, nuostatas, kad būtų galima geriau integruoti pasienio teritorijas ir užtikrinti didesnį konkurencingumą tokių regionų, taip pat pagerinti piliečių gyvenimo sąlygas E, Europos teisės aktai turėtų numatyti teisinės priemonės ir leisti vietos ar regioniai valdžiai siūlyti valstybėms narėms savo sprendimus, kaip įveikti e, reguliavimo ar teisinės kliūtis e, bendradarbiavimui tarp pasienio regionų. Tokie sprendimai turėtų būti pagrįsti apie valstybių narių standartus, egzistuojančius pagrįsti standartais ir teisinės aktais ir taip pat reikia reguliavimo teisinės sistemos konkretiems e, pasienio projektams. E, pirmiausiai mes norime e, sutelkti pavyzdžius ir pasižiūrėti, kas trukdo tokiam bendradarbiavimui. Mes norime taip pat pasižiūrėti, ar yra būtina kurti tokią priemonę ir kokie būtų svarbiausi elementai. EGT sistema yra tarsi mūsų įkvėpėja, bet mes nenorime pakeisti tų teritorinio bendradarbiavimo grupių AGTC, e, tik tai papildyti. Toliau e, mažų vidutinio dydžio miestų svarba plėtojant Europą, dažnai jų vaidmuo yra pamirštamas politinėme mokslinėme diskurse, tačiau jie turi didelį potencialą, kuriant e, tvarias teritorijas. Luksemburgas e, nori palaikyti policentį centrinius regionus pasienyje ypač ir pasižiūrėti, kaip nedideli ir vidutiniai miestai gali bendradarbiauti tam, kad būtų e, sutelkta kritinė metropolinio regiono masė. Ir tai yra e, taip pat susijęs su teritorinė ir miestų politika. E, politikos prasme pagrindinės diskusijos yra susijusios su e, politinė e, darbo tvarkė, mes turime gyventi nacionalinę politiką taip, kad būtų galima įtraukti vietos regionų valdžią siekiant Europos 2020 tikslų. Miestų darbo tvarkė bus išskirti svarbiausi klausimai, kuriuos turėtume spręsti ES politikos priemonių pagalba ir galvoti, kaip galima sukurti didžiausią papildomą pridėtinę vertę. Mes e, dirbsime su Niderlandais, kurie pirmininkaus po mūsų. Ir e, e, mes norime užtikrinti, kad Niderlandai vadovautų šiam procesui, nes mūsų didžiausiame mieste gyvena 120 tūkstančių gyventojų tik tai. Taigi Niderlandai bus lyderis šio proceso ir kitą pavasarį vyks labai didelis renginys. Mes taip pat e, džiaugiamės, kad e, neseniai parlamentas patvirtino pranešimą, kuris dar nėra iki galo įvertintas. Taip pat noriu pasakyti, kad jeigu žiūrėsime į vidutinius e, mažus miestus, miestų darbotvarkę nepamirškime ir kaimo teritorijų, kuriuose tebe gyvena labai nemažai gyventojų. Ir kuriuose yra didžiulis plėtros potencialas, kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, decentralizuota energijos gamyba ir reikėtų ilgalaikė perspektyvą užtikrinti toms teritorijoms. Dėl Interreg norėčiau paminėti vieną iš pagrindinių mūsų renginių. Pirmininkė jau apie tai kalbėjo pastarosiomis dienomis. E, už vakar, e, vakar vyko e, didelis renginys paminėti metnėms 20. 25 metinėms daugiau kaip šimtas svečių dalyvavo iš visų valstybių narių ir tai yra galimybė vertinti Interreg pasiekimus, pasižiūrėti, kaip ši politika pasikeitė, e, kai ji pradėta dėkti, kaip bendrės iniciatyva 90 metais ir kaip e, plėtosis viskas ateityje. Ir buvo malonu, kad jūs pirmininkė dalyvavote e, šiame renginyje. Bendrųjų reikalų taryba lakrūčio mėnesį taip pat kalbės apie štai. Dėl um, makroekonominių regionų strategijos e, mes sveikiname komisijos komunikatą ir veiksmų planą dėl makroekonominės strategijos Alpių regionui. Ir mes uh, lapkričio mėnesį patvirtinsime savo nuomonę uh, apie šį makroregioną uh, tarybos išvadose. Uh, E, siekiama veiksmingai koordinuoti e, veiksmus, e, gyvenant šią strategiją, investicijos programas ir taikyti integruotą į požiūrį. Dabar sanglaudos politika. Luksemburgas, aišku, nelabai daug tokių lėšų gauna ir strateginis poveikis mano šaliai yra labai ribotas, tačiau pirmininkaujantis šalis tiki labai tvirtai sanglaudos politikos pridedamąją vertę ir mes remiame pagrindinius e, reformos anglos politikos elementus. Ji buvo suden, ypač 14-15 metų programiniam laikotarpiui, siekiant suderinti e, politikos priemonės su e, strategija Europa 2020 ir Europos semestru. Taip pat remiame tai, kad siekiame geresnių rezultatų ir veiksmingumo. Mes E, daug dėmesio skiriame įgyvendinimui priemonių, norime įvertinti, kokie yra pasiekimai ir iššūkiai valstybėse narėse. Mes, kaip pirmininkaujantį šalis, sieksime palaikyti sąnaudos politiką, dirbsime su anksčiau pirmininkaujusiomis šalimis ir sieksime baigti kurti. E, teisinę programą 14-15 metų programavimo laikotarpiui. E, sieksime, kad būtų patvirtinti likę e, deleguotieji aktai ir reglamento dėl struktūrinių priemonių paketo e, pakeitimai. Mes taip pat sieksime sprendimų kad būtų e, taikomos specialios priemonės sanglaus politikoje ir aš džiaugiuosi tuo, kad taryba neseniai e, apsisprendė sparčiai priimti komisijos pasiūlymą dėl Graikijos. Tai yra išskirtinės priemonės ir atsižvelgiama į Graikijos ypatingą padėtį po krizės reikia užtikrinti, kad es lėšas iš struktūrinių investicinių fondų bus naudojamos veiksmingai vietoje ir kad naudos gavėjai kaip galima greičiau galės pasinaudoti ES lėšomis. Nes e, žinome, kad jūsų komitetas taip pat siekia tų pačių tikslų ir norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti jūsų komitetui gerbėmiems nariams už tokį gerą bendradarbiavimą, kuris leis uh, užsitikrinti sparčią institucinio uh, sustarimo procedūrą. Jūs tikriausiai žinote, kad vakar koreperas jau rado sprendimą, kaip išspręsti šias problemas. E, baigdamas, e, norėčiau paminėti bendrųjų reikalų tarybą. Mes e, dirbame po Italijos, kuri anksčiau pirmininkavo ir pernai ji ėmėsi pirmųjų žingsnių sanglaudos politikos srityje, surengė pirmasias diskusijas apie sanglaudos politiką taryboje ir mes tęsime šiuos darbus. Tai yra, mes norime ne tik kalbėti apie e, naujus reglamentus, bet taip pat ir tokiais klausimais. E, pavyzdžiui, tarybos išvadas apie Europos struktūrų investicinių fondų į, indėlį, kovojant su klimato kaitos pasiekmėmis, jūsų švelnimu, mes, kaip pirmininkaujantys šalis, taip pat bandysime siekti kad klimato kaita taptų e, e, diskusijų elementų visose e, tarybose. Ekofin apie tai kalbėjo, tikriausiai girdėjote, ir Žemės ūkio taryba. Mes nenorime, kad tik aplinkos saugos ministrai kalbėtų apie klimato kaitą ir kad norime, kad tai būtų kitose srityse svarstamas klausimas. Sanglaudos politikos reforma tai labai svarbus dalykas įgyvendant ES klimato tikslus ir taryba išvadose tai akcentuos, būtent e, sieksime įvertinti, kaip ši politika gali prisidėti siekiant aplinkos saugos tikslų ir prisidėti prie sutarimų, kurie bus e, priimti COP21 konferencijoje Paryžė metų pabaigoje. Toliau bendrų reikalų taryba, mes turime akcentuoti Europos teritorinio bendradarbiavimo pridėtinę vertę, kalbu apie intereg, kokia bus intereg ateitis, kokia bus papildoma vertė E, jos ir e, kokios bus išvados apie tai kalbėjo pirmininkė. E, konferencija vyko, kaip sakiau, Luksemburgė vakar ir už vakar, minimos buvo 25-osios metinės ir mes manome, kad Interreg turi būti lygiai taip pat svarbus ateityje, kad būtų galima užtikrinti testinumą darbų pasienio regionuose. Paskutinis dalykas dėl bendrųjų reikalų tarybos, mes norime diskutuoti E, supaprastinimo dalykus. Mes e, norime, kad komisija, su, tikimės, kad komisija greitai sukurs e, grupę darbo dirbančią su paprastinimo teisės aktų srityje, ko prašė E, taryba, tai bus aukšto lygio grupė. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad mūsų nuomonė, mūsų programa yra labai toli siekianti plataus užmojo, bet kad iki metų pabaigos mes būsime sprendę daug klausimų. Ačiū Jums uždėmesį. Thank you. Thank you, Dėkuoju generalinis sekretoriau. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams, pirmiausia Van Misteroj. Taigi kalbėsiu trumpai, kadangi jūs laikotės įprastinių pirmininkavimo tradicijų. Dėkuoju už tą pateiktą informaciją. Norėčiau komentuoti kai ką. Jūs kalbėjote apie bendrųjų reikalų tarybą. Labai svarbu, kad Rygos sprendimai dėl miestų turėtų būti įgyvendinamas, kadangi tai buvo labai svarbu, pirmininkaujant Italijai, kad visi bendrųjų reikalų sprendimai, tarybos sprendimai dėl regionų būtų įgyvendinami. Ar jūs esate numatę susitikimą su regionų ministrais, jeigu ne, tai turėtų tai aptartus klausimus bendrųjų reikalų taryboje. Dar vienas klausimas dėl teritorinio masto diskusijų. Mes tiesiog šeštame sanglaudos e, pranešime arba šeštoje sanglaudos ataskaitoje, kurią pateikė komisija, mes išleidome iš akių šitą aspektą teritorinis bendradarbiavimas ateityje iš tikrųjų bus labai svarbus aspektas. Tai yra europinio masto dalykas svarbus visiems piliečiams. Jūs nekalbėjote apie EFSI. Tai yra e, kažkas, ką Luksemburgas turėtų nuveikti. E, ir jūs turėtumėte pasistengti, kad šitas fondas pradėtų veikti. Ir iš tikrųjų tai turėtų labai tikti Luksemburgui. Ir be to naujojo fondo ir kitų fondų sinergija, kaip reikėtų sustiprinti mūsų politikos sritis veikiant iš apačios į viršų. Ačiū, ponė Kreu. Ačiū. Dėkuoju už tas tris pagrindinės mintis, kurias jūs išsakėte, kaip pirmininkaujančios valstybės atstovas. Gaila, kad jūs prioritetus įgyvendinate šiek tiek vėlokai. Mes jau ankstesnėje kandencijoje jūsų mėtus dalykus suformalavome kaip prioritetinius ir e, tikėjomės glaudesnio bendradarbiavimo su taryba. Aš norėčiau paklausti, ar pradedant tokias labai strateginės diskusijas dėl teritorijų vystimosi, nereikėtų kreipti dėmesį į demografinius pokyčius, e, žmonių e, išvykimą, emigraciją ir kitus dalykus. Žinoma, bendradarbiavimas su kitomis e, e, sritis yra labai svarbas dalykas, tačiau kitas dalykas, jeigu mes kalbame apie naujas infrastruktūras, tai turėtume pagalvoti ir apie finansavimą. Mes pasiūlėme bendradarbiauti pasienio regionuose, tačiau taryba mūsų siūlymų nelabai pritarė, nes praėjusią savaitę prieimė sprendimą dėl miestų vystimo ir manyčiau, kad Tai reikėtų taip pat įtraukti į politinės diskusijas. Aš norėčiau paprašyti, kad taryba kitą savaitę pirmiausia priimtų sprendimą dėl pabėgėlių, kurie beldžiasi į ES valstybių duris, tačiau taip pat pagėdaučiau, kad valstybės narės turėtų daugiau laisvės nekeisdamos savo operatyvinių uh, programų ir ESF E, e, lėšas naudoti ir kitų fondų lėšas ir pabandyti integruoti pabėgėlius, taip pat pasiūlyti švietimo mokymo programas, kadangi šita programa nedings neryt, nei proryt, su jie turėsime taikstytis dar keletą metų ir todėl reikėtų numatyti galimybę lankščiai plačiai naudoti įvairių fondų lėšas. Žinoma, sprendimą priiminės valstybės narės, tačiau lankstumo reikėtų. Dėkoju, Tomašič. Norėčiau paklausti vieno dalyko, kuris man yra labai svarbus. E, vakar Kroatijoje buvo pradėta. Pradėta įmenėti e, dešimtis tūkstančių pabėgėlių, o Kroatijoje, kurioje yra tik tai 4 milijonai gyventojų, tai yra didžiulis antplūdis. Kaip Jūs manote, kaip Jūs padėsite skolesiems valstybėms įveikti tą problemą? Sorry. Uh, it's okay. Van Mittelburg. Ačiū. Žinoma, aš sveikinu Luksemburgo atstovą, dėkuoju jam už paaiškinimą ir tie trys dalykai, kurie buvo paminėti, iš tikrųjų galėtų būti įtraukti į tarybos sprendimus. Ir taip pat malonu, kad jūs paminėjote prisitaikymo prie klimato kaitos klausimą ir iš tikrųjų reikėtų naudingai pasinaudoti investicijų ir struktūrinių fondų lėšomis. Būtų gaila, jeigu mes šešis Luksemburgo pirmingavimo mėnesius praleisime ir lauktume Niderlandų, kol bus vėl grįžta prie Rygos deklaracijos aptarimo. Aš manyčiau, kad reikėtų uh, kartu su Niderlandais pradėti renkti įgyvendinimo darbo atvarkę, kad mes galėtume pradėti jau įgyvendinti šitos darbo atvarkės klausimus kitų metų pradžioje. Luksemburgas e, turi sukaupęs labai daug patirties darbo rinkos judumo srityje ir užtikrinant bendradarbiavimą e, pasienio regionuose, kaip reikėtų sustiprinti darbo rinką, turint omenyje pasienio regionus. Žinoma, supaprastinimas yra labai svarbus dalykas, tačiau reikėtų atsiminti ir tai, kad naudinga pakalbėti aukšto lygio darbo grupėje, bet ir su kolegomis apie e, fondų valdymo supaprastinimą ir taip pat e, turėtų menyje, kad to tikisi iš mūsų mažos ir vidutinės įmonės, kadangi e, Europoje reikėtų net baidyti mažų ir vidutinių įmonių siekimo pasinaudoti struktūriniais fondais. Panas Maržė. Dėkoju, kad atvykote šiandieną su mumis susitikti. Labai ačiū už tai, kad šipėtės. Yra numatomas bendrųjų, numatoma bendrųjų reikalų taryba. Taip pat mes labai daug dėmesio skiriame sanglaudai. Tai atspindi jūsų nusistatytus prioritetus sanglaudos politikos rytyje. Sanglaudos politika labai svarbi visos es politikos dalis. Kaip ir sakėte, Luksemburgas yra šalis, kuri gauna labai nedaug struktūrinių fondų lėšų. Todėl mes esame labai dėkingi už tai, kad jūs įsipareigojote toliau daryti pažangą šioje srityje. Kalbėjote apie daug svarbių dalykų. Pradėsiu nuo to, kas mano manimo yra svarbiausia Europai ir aplinkiniams regionams. Tai yra prisitaikymas prie klimato kaitos. Gruodį vyks Paryžiaus konferencija. Jau šiandieną žinome, kad jei temperatūra kils daugiau negu dviem laipsniais, prasidės chaosas. Jis paveiks visus Europos regionus. pakils jūros lygis, galbūt netgi daugiau nei vienu metru, gal netgi keturi, keturiais ar penkiais metrais. Tai visiškai destabilizuos visą infrastruktūrą. Europoje yra labai daug pakrančių. Taigi aš norėčiau paklausti, kaip pirmininkantis Luksemburgas numato siekti tos visuotinės strategijos, kad pristaikytume prie klimato kaitos. Antras aspektas, apie kurį jūs kalbėjote, yra tai, apie ką dabar dažnai girdime žiniuose. Tai yra migrantų ir pabėgėlių klausimas. Be abejo, tai paveikia regioninės politikos aspektus. Mums reikia tokios regioninės politikos, kuri leistų sušvelninti situaciją. Ar taryba parems komisijos dabartinį darbą, siekiant, kad sanglaudos fondų lėšos būtų panaudotos šiam naujam prioritetui, tai yra pabėgėlių prieimimui. Galiausiai dar vienas dalykas, apie kurį kalbėjote, tai yra Graikija. Europos parlamentas sureagavo labai greitai. Dabar, kaip mes matome, dėl pabėgėlių ir dėl Graikijos, tai reikia labai greitai susitarti dėl sanglaudos politikos tam, kad ji padėtų išspręsti esamas problemas. jūs tikrai e, galite tikėtis regionų e, komiteto paramos. Dėkoju. Ačiū dabar, ponė Vana. Ačiū, pirmininkė. Sveiki, valstybės sekretoriau, atvykus, atvykęs į mūsų komiteto posėdį. Iš tikrųjų labai svarbu, kad Luksemburgų pirmininkaujant uh, yra strategiškai žiūrima į sanglaudos politiką ir tiesiog kuriami strateginiai tikslai, nes įmama tik tai struktūrinių fondų techninio valdymo klausimais, atsižvelgiama į ekonominę ir, terito, ekonominę ir teritorinę regionų sanglaudą. Tai labai svarbu, kalbant apie sanglaudos lėšas ir struktūrinių fondų lėšas, Tuo labiau, kad tos lėšos kai kuriuose valstybėse yra ir e, sudaro didžiausią investicijų dalį. Jūs kalbėjote taip pat apie klimato kaitą, aplinkos išsaugojimą. Norėčiau paklausti, ar pirmininkaujant Luksemburgui, numačius e, žaliai Europinės, Europ, Europos semestrą, numatėte kokiu nors konkrečių uh, žingsnių, kaip jūs įgyvendysite šitą iniciatyvą. Norėčiau pakomentuoti taip pat jūsų ketinimus susijusius su pasienių regionų bendradarbiavimu. Jūs kalbėjote apie naują reglamentą, kada galima jo tikėtis. Ir taip pat, kada galima tikėtis mažų ir vidutinių miestų darbo tvarkės įgyvendinimo. Taip pat jūs sakėte, kad lyčių lygybė turėtų nusipelnyti daugiau dėmesio jūsų numatytoje veikloje. Vandemato. Grazie alla Presidenza Lussemburghese per Labai ačiū e, pirmininkaujančio Luksemburgo e, pirmininkui tam, kad šiandieną yra su mumis. Aš norėčiau užduoti vieną klausimą. Jūs kalbėjote apie Luksemburgo prioritetus. Tarp jų yra investicijų skatinimas, taip e, didinant konkurencingumą ir skatinant augimą. Kaip jūs numatote EFSI plano įgyvendinimą? Mes norėtume sužinoti, kokia yra valstybės narės nuomonė. Mes jau žinome, kokia yra komisijos nuomonė, bet ko galime tikėtis artimuoju laikotarpiu. Dėkoju. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Taip, matau jūsų prašymą, tik noriu dabar užbaigti koordinatorių raundą. Suteiksiu žodį svečiui, o po to išklausysime kitų pastabų. Dėkoju. Labai ačiū. Pasistengsiu atsakyti į visus užduotus klausimus. Mes neturėjome laiko, kad suorganizuotume neoficialų susitikimą sanglaudos politikos klausimais. Buvo labai sunku numatyti datą bendrųjų reikalų tarybai šiais klausimais. Kai pirmininkaujate antroje metų pusėje, tai iš karto iškrenta du mėnesiai. Tad labai atsiprašau, bet tiesiog nebuvo galimybės organizuoti neoficialaus susitikimo. Aš labai džiaugiuosi, kad ponas Van Mistelroj pritarė mūsų idėjai, kad reikia žiūrėti į ilgalaikį teritorinį bendradarbiavimą ir atsižvelgti į kitas politikos sritis, su kuriomis tai susiję. Manau, kad praeitįje nebuvo pakankamai e, to daroma, o mes kaip pirmininkaujantė valstybė turėtume imtis šių žingsnių. Toliau EFSI. Na, ne Luksemburgas daugiausia pasisako šiuo klausimu, bet pritariu Jums, tikrai būtų labai gaila, jeigu nebūtų ieškoma EFSI ir visų kitų fondų sinergijų. Reikia rasti lėšų, kurios leistų pasiekti nusistatytų tikslų būtina ne vien tik tai galvoti apie ekonominius tikslus, bet taip pat ir apie ekologinės, apie socialinės problemas. Taigi aš tikiuosi, kad bus rasta tų sinergijų. O toliau, pane Kril. E, Ačiū, kad jūs pritarėte įgyvendyti mūsų tris prioritetus. Vakar Interreg seminaro metu buvo pasakyta, kad Interreg Pradžioje buvo tik tai priemonė pasisemti pinigų iš Bruselio. Tiesiog buvo galvojama, kaip tuos pinigus pritraukti į savo kišenę iš Bruselio. Tačiau buvo suprasta, kad jeigu strategiškai investuojamos lėšos iš Bruselio, reikia tai daryti ilgesnėje perspektyvoje. Tačiau <coughs> anksčiau dar nebuvo žinoma, kaip Europa atrodys po 20-30 metų. Visiškai neaišku buvo, e, kaip atrodys anglodos politika, kaip e, vystysis e, greitkelių tinklas, traukinių tinklas ir taip toliau. Jūs e, žinote, kad Luksemburgas yra mm, įsteigęs. Strateginę programą ir, pavyzdžiui, vyksta strateginė diskusija ir teritoriniam vystimuisi yra numatyti trys galimi scenarijai. Ar remti tik tai metropolijas, Ar reikėtų sukurti antro, ant, antros, antrojo dydžio e, miestų tinklą ir ar susijęti regionus. Todėl mes turėtume pagalvoti politinę diskusiją apie tai, kurį scenarių pasirinksime, kadangi įvairiose politinėse srityse ir lėšos yra skirtingai naudojamos ir galimybės kitokios. Taigi, Interreg seminare buvo pasakyta, kad. E, Mehrere von Ihnen haben gefragt. Taigi yra įvairiausių pasirinkimo variantų. Be to, tarptautinio bendradarbiavimo papildoma priemonė, kaip mes įsivaizduojame. E, regionų komitete parlamentas labai santūriai reagavo į šitą idėją, tačiau mes suprantame štai ką. Tai įsigalios ne rytoj, tai yra vidutinės ar net ilgalaikės perspektyvos pasiūlymas, todėl mes turėtume atlikti daugiau aiškinamojo darbo, kadangi nesame tinkamai suprantami. Iš tikrųjų, tai nėra konkurentas GTC, bet tai yra papildoma priemonė. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Pavyzdį, su kuriuo pats susidūriau. Anksčiau aš buvau prie Belgijos sienos esančio miestelio meras. Ir tuo metu nutekamieji vandenys galėjo būti nukreipti iš Belgijos teritorijos link mūsų miestelio teritorijos. Ir tada aš sužinojau, kad reikalinga tarp vyriausybinė sutartis. Ir ją turėjo pasirašyti Belgijos Bundestagas ir mūsų e, kunigaikštystės e, parlamentas. Taigi aš net neįsivaizdavau, kad tai yra reikalinga. Įsivaizduokite, kad Belgijos e, savivaldos e, institucija tiesiog paklaus kitos valstybės instituciją, ar atlikusi visus e, formalumus, ji negalėtų susitarti su Luksemburgo atitinkamo miestelio seniūnyje dėl bendradarbiavimo. Taigi mes kalbame apie tai, kaip priartinti Europą prie piliečių. Aš dalyvavau Interreg programų įgyvendinime, tačiau tol, kol šitas bendradarbiavimas yra, vyksta tik tai intelektualiame lygmenyje, o ne įtraukia gyventojus, tol ji nepasiteisins. Trečia. Atsakysiu kartu ir keletą klausimų susijusių su pabėgėlių problema. Mes žinoma negalime išspręsti šios didžios problemos dabar, šiuo metu. Al -aliete. Tačiau pirmininkaujanti valstybė iš tikrųjų yra šios problemos e, sprendėjų sąjungininkas ir mes pritarėme, kad e, struktūrinius fondus būtų galima lankščiai naudoti sprendžiant šitą sudėtingą didžiulio masto problemą. Manau, kad dėl to nereikėtų abejoti. Um, Ponas Viltenberg iš Niderlandų uždavė klausimą. Man atrodo, aš nelabai e, supratau jūsų klausimą. Mes esame numatę miestų darbo tvarkę šešiems mėnesiams, bet susitarėme su Niderlandais, kad jau dabar jie lyderiausia šiam projektui, kadangi jie turi kur kas daugiau patirties. Kartu su Niderlandais mes stengiamės toliau plėtoti kitų šešių mėnesių miestų darbo atvarkę. Dėl darbo rinkos Tai tikrai buvo puikių bendradarbiavimo pavyzdžių tarp Lenkijos ir Vokietijos pavyzdžių ir taip pat kitų pasienio teritorijų. Integruojant programas tikrai galima sukurti e, tą darbo rinką. Mes taip pat e, galime pateikti Luksemburgo pavyzdį. Kiekvieną dieną atvyksta 170 tūkstančių darbuotojų į mūsų šalį iš trijų kaimininių šalių. Tai ne vien tik tai privalumai, kyla daug problemų dėl transporto, tačiau tai yra pats didžiausias kitoje šalyje dirbančių žmonių skaičius visoje Europoje. Dėl supaprastinimo Kai aš buvau meru, tai tikrai supratau, kaip yra sudėtinga pasirūpinti ir mažomis vidutinėmis įmonėmis ir taip pat vietos valdžios institucijomis, kad jos pirmą kartą pradėtų dalyvauti Europos projekte. Manau, kad komisija turi imtis pastangų ir padėti visiems tiems, kurie nori dalyvauti tose programuose. Dėl pono mažė klausimo. Jūs teisingai supratote. Klimato kaita labai aktualus klausimas pirmininkaujančiam Luksemburgui. Ilgalaikė sanglaudos politika labai svarbi. Mes darome viską, ką galime, kad būtų pasiektas susitarimas. Prancūzijos e, pirmininkas taip pat puikiai dirba. Nežinau, ar jūs e, kalbėjote su, su ponu Fabijus. Aš dažnai vykstu greituoju traukiniu tam, kad susitikčiau su ponu Fabijus Paryžyje ir po to grįžtu tą pačią pavakarę namo. Europa tikrai nestabdo dėrybų. Ministerijos turi daug dvišalių susitikimų ir tikrai mes bandome išspręsti visus klausimus. Bendrai kalbant, Noriu pasakyti, kad mes stengiamės įtraukti vietos valdžios institucijų e, pozicijas. Mes kalbame apie galimybę susitarti dėl saistančio dokumento Paryžyje, taip pat reikės galvoti apie e, miestus, bendruomenės ir tai, kaip jie turės prisitaikyti. Buvo kalbama apie merų paktą Aš pats esu buvęs meras ir tikrai nuostabu man, kad Europos komisija, kuri, sakoma, kartais yra labai daug, labai nudolusi nuo piliečių, galiausiai suprato, kad kovant su klimato kaitos pasiekmėmis reikia e, pirmiausiai bendrauti su vietos bendruomenėmis ir kad komisijos darbuotojai nusprendė praplėsti merų paktą sudarant kažką panašaus į globalų paktą, kad galėtų dalyvauti Latino Amerika kiti regionai ir kad mes galėtume užtikrinti tam tikras dvinių programas, bendradarbiavimą tarp ES bendruomenių ir kitų. Manau, kad tai yra nepaprastai svarbu. Mūsų strategijoje reikia užtikrinti, kad veiktume visu, visais lygmenimis ir kad regionai bendruomenės turėtų daugiau priemonių įgyvendinti uh, E, tam tikrus dalykus. Dėl e, migracijos ar sanglaudos fondai gali padėti, iš tikrųjų ne čia mes sprendžiame šią problemą, reikia palaukti, ką nuspręs e, valstybių vyriausybių vadovai susitikę dėl Graikijos ir Vakar e, sakiau, kad koreperas rado sprendimą, dabar reikia galvoti apie institucinės problemas egzistuojančias ir e, mes jūs galbūt e, jau, jau padėbėjome gerai, dabar reikia laukti, ką komisija padarys, kad viskas būtų spręsta. Į valią klausimus iš esmės atsakiau. Dėl europinio semestro ir ekologizavimo tendencijų. Ir dėl to, kaip mm, ta ekolo, tas ekologinės temas susijęti su um, užimtumo skatinimu, socialinėmis temomis ir taip toliau, viskas yra tarpusavėje susiję. Galbūt e, geriau būtų nežaloti aplinkos apskritai, ją tausoti, kad nereikėtų po to kovoti su padariniais. Galbūt tvarumo trečiąjį ramstį reikėtų sustiprinti, kad jisai patektų į Europinio semestro programą. Ir New Yorko aukščiausio lygio susitikime dėl e, tūkstantmečio vystimosi tikslų tiesiog pasiekti, kad parlamentuose ir kitose komisijose, komitetuose išnagrinėta, kaip šitie tūkstantmečio tikslai, tvaraus vystimosi tikslai, 17 tikslų būtų įtraukiami, kaip jie būtų apibūdinami. Praėjusią savaitę buvo pabandyta apibūdinti šiuos 17 tvaraus vystimosi tikslų. Aš nežinau, kaip atskiros valstybės yra vertinamos bendrame valstybių kontekste. Luksemburgas šitų valstybių sąraše yra kažkur tai viduryje, Tačiau kaip ten bebūtų, reikėtų susijęti europinį semestrą ir taip pat tvaraus vystimosi tikslus ir juos vertintume kartu. Aš nelabai gerai išgirdau, matom klausimą, tiesiog akustiškai aš nelabai išgirdau. Sì, grazie. Uh, chiedevo come... Ačiū Klausiau jūsų, kaip pirmininkaujantis šalis ketina įgyvendinti taip e, tą žymųjį e, strateginių investicijų planą, kuris turėtų paskatinti augimą, kaip ar yra kokių nors rezultatų. Aš kol kas nematau jokių konkrečių rezultatų. Labai sąžiningą atsakymą išgirdome. Labai ačiū. Septyni kolegos dar norėtų pasisakyti. Kaip visada, laiko trūksta. Prašau neviršyti vienos minutės klausimus, kad generalinis sekretorius galėtų atsakyti. Pone Breso, prašom. Dėkuoju. Norėčiau grįžti prie Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės. Ar e, jūs galvojate, kad e, reikėtų teisės aktų, e, kurie E, leistų regionų lygmeniui mažiau priklausyti nuo vyriausybių. Kodėl reikia, pavyzdžiui, dar, kad valstybė palaimintų sutarimą tarp dviejų vietinės valdžios e, struktūrų? Jau galėčiau aš jums duoti patarimą, tai siūlyčiau atsisakyti to dalyko, nes mes esame, gyvename Europos Sąjungoje, e, turime bendrus teisės aktus ir kodėl dar reikia, kad valstybės palaimintų tokius susitarimus? dėl teritorinio bendradarbiavimo. Ir e, taip pat jūs e, sakėte, kad buvo patvirtinta Alpių regiono makroekonominė strategija, e, klimato dalykai labai svarbus ir galbūt reikėtų ypatingą dėmesį skirti šiam aspektui, nes kalnų zonos ypatingai jautrios yra. Dėkuoju. Ponas Arimau. Dėkui, pirminkė. Gerbiamas kolega iš Luksemburgė, aš esu iš Belgijos rytų regionų, esu jūsų kaimynas ir savo kasdienėme darbe kaip parlamentaras nagrinėjau klausimus ir esu susijęs su, su asmenimis kolegomis, kurie iš to paties regiono vyksta dirbti į uh, Luksemburgą. Jūs kalbėjote apie naują uh, priemonę. Jūs kalbėjote apie tai, kad dirbant su tam tikrais įstatymais, matote, kad yra jų netitikimų, tačiau niekas nenori jų derinti. Jūs minėjote pasiūlymą, kad jūs rengiate atitinkamą dokumentą, pasiūlymą, kaip sureguliuoti šitą uh, situaciją, galbūt galėtumėte jūs man pateikti šito dokumento uh, kopiją arba pasakytumėte, ką jūs ketinate siūlyti keisti. E, Interreg kontekste, manyčiau, labai svarbu užtikrinti tų tokių regionų bendradarbiavimą. Ponas Bogovič. Dėkoju, kad pristatėte savo prioritetus. Noriu pasakyti, jog pritariu jūsų akcentams. Mes turime uh, daugiau dėmesio skirti policentriniam vystimuisi. Uh, turime ne tik miestų teritorijos plėtoti, bet ir kaimo vietovės. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti atskirų šalių stabilumą. Slo, uh, Vienijoje daugiau kaip, uh, atsiprašau, Slovakijoje daugiau negu 50 procentų gyvena uh, kaimuose ir mums reikia daugiau darbo vietų kaimo vietovėse. Uh, norėčiau paminėti ir kitus svarbus klausimus Šiaurės Afrika, migrantai iš ten, iš atimų rytų vyksta ir migracija vyksta Europos Sąjungos viduje. Žmonės atvyksta iš kitų Europos valstybių narių, vyksta iš vienų į kitas, ieško darbo. Jeigu mes nesukursime stabilių sąlygų e, visiems miestuose, kaimo vietovėse, tuomet atsiras daug problemų. Taip pat mes turime galvoti apie šalis, kurios žengia į Europos Sąjungą, tai yra vakarų Balkanus. Turime jų nepamiršti, turime padėti ir užtikrinti daugiau stabilumo. Vertėjai atsiprašo, kalbėtės buvo iš Slovenijos, ne Slovakijos. Iš tikrųjų, jūsų tinklai, tinklai yra plataus užmojo. Džiaugiuosi, kad jūs siūlote ypatingą dėmesį vietos ir teritorijų savivaldos struktūras į bendrus bendradarbiavimo procesus. Iš tikrųjų, aš sukaupiau didžiulę veiklos regionų komitete patirtį ir galiu patvirtinti, kad džiaugiuosi, jog jūs siūlote konkrečius sprendimus. Jūs atsakėte į klausimus susijusius su pabėgėliais, tačiau galbūt regioninio vystimosi kontekste e, reikėtų naujo požiūrio į migracijos politiką, kadangi pabėgėlių politika yra tik tai vienas migracijos politikos aspektas. Mes susidarme su perinamojo laikotarpiu, o migracija reiškia, kad reikėtų asmenis integruoti į e, tas teritorijas, į pasienio regionus. Koks jūsų mąstymas šią kryptimį? Ponas Ponas Eterič, ačiū. Aš e, kalbėsiu apie tos pačius dalykus kaip ir kiti, bet kaip suprantate, šiek tiek iš kitos pusės dėl klimato kaitos. E, sakoma, kad mes galime prirasti, įvai, iš, išgalvoti vairiausių gudrių būdų, kaip kovoti su tuo. Kaip, pavyzdžiui, įsivaizduojate Birmingemui kovoti su transporto uh, spūstimis, e, ką ar nereikėtų kokiu nors keistų specialių priemonių e, įvesti dėl e, kad būtų galima siekti klimato kaitos tikslų. Kaip Jūs įsivaizduojate, galima suorganizuoti regioninę sąjungos politiką, kai nieko nesuprantate apie tai, kiek žmonių, kurioje Europos dalyje atsidurs e, tam tikrų metų. Tai gal jūsų visi pasiūlymai iš vis nieko verti. Zelio. Ačiū ministrė, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Dėkuoju už jūsų entuziastingą informaciją apie sangodos politikos plėtojimą. Iš tikrųjų, pasienio bendradarbiavimas jums yra labai svarbus aspektas, tačiau e, komisijos sanglodos ataskatoje mes e, pasigėdome tų aspektų, o po to jo vis dėlto atsirado ir buvo nurodyta, kad sanglodos ir regionų politika yra komisijai taip pat labai svarbi mes, pavyzdžiui, spręsdami problemą dėl nutekamųjų vandenų pasienyje, ta problema būtų sprendžiama, išsprendžiama, jeigu nacionaliniu lygmeniu nebūtų tiesiog trukdoma regionams bedarbiauti pasienyje. Aš rengdamas pranešimą dėl reglamento, konstatavau, kad nepakanka bendradarbiavimo tarp Interreg programos vykdytojų ir taip pat e, teisės aktų įgyvendintojų. Taigi šioje srityje dar yra galimybės, galimybių tobulinti savo darbą. Dabar mūsų sienos tampa vis pralaidesnės, tą turime konstatuoti, o tai reiškia, kad būtina bendradarbiauti su kitomis kaiminimis valstybėmis ir ES dabar turi labai gerą progą sustiprinti pasienio regionus. Luksemburgas nėra pasienio regionas, tačiau kiti regionai ekonomiškai E, e, e, skurdesni galėtų turėti didelės naudos iš to sustiprinto bendradarbiavimo. Ponas Ruos. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Kaip jūs ir prašėte, 20 ketverius metus aš buvau vidutinio dydžio miesto meras. Man labai buvo malonu išgirsti tai, kad jūs norite, jog mes labiau veiktume vietos lygmenių. Ir e, tai būtų tikras subsidiarumo principo įgyvendinimas. Dar norėčiau pasidžiaugti tuo, ką Jūs sakėte apie vietos veikėjus, kad jie turi būti e, geriau įtraukiami ieškant sprendimų. Visiškai pritariu Jums. Jūs minėjote ir e, mažų bei vidutinio dydžio miestų svarbų vaidmenį regionuose, kur yra tokių miestų. Mes galime tikrai daug ką nuveikti e, policentrinė sistema yra naudingas požiūris į regionų plėtrą. Ir taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, miestų e, darbo tvarkė nebus pretekstas pamiršti kaimo vietovės. Baigdamas pasakysiu, kad sanglaudos politika sukuria tikrai aiškę, aiškiai matomą pridedamąją vertę ir mes turime ją derinti su strategija Europa 2020. Dėkoju. Ponas Novakov, mažiau negu vieną minutę jums lieka klausimui. Dėkui. Pirmininkė. Kitas kalbėtojas. Aš. Aš norėčiau paklausti apie supaprastimą, bet šiek tiek iš kitokio požiūrio taško. Kartais uh, laikų, klaidų lygį išlaikant iki 2 procentų, e, kas yra pakankamai gerai kovojant su sukčiavimu, mes išleidžiame labai daug lėšų užtikrindami tokį lygmenį. Ir kaip jūs įsivaizduojate, dėl, ką reikia daryti dėl supaprastinimo ir valstybės narės, kaip sustabdyti nuo e, pastangų ne, persistengimo, kad jos nepersistengtų, ką, ką daryti. Uh, Tai buvo paskutinis klausimas. Gerbiamas ministrė, aš jūsų paprašysiu trumpai atsakyti. Pasistengsiu. Po daug klausimų vokiečių kalba, tai pakalbėsiu dabar vokiškai. Norėčiau pakalbėti apie naujus naujas teisės priemonės. EFTC, šalia EFTC. Iš tikrųjų tai neturėtų būti konkurencinga priemonė, bet papildanti priemonė. Tai yra papildoma struktūra, kuri leistų bendradarbiauti. Tačiau tai nereiškia, kad tai būtų kokia nors papildoma finansinė, administracinė kliūtis. Tokios priemonės Luksemburgė yra taikomos, tai yra tiesiog bendarbiavimas programinės įrangos e, platforma. GFTC pavyzdžiui yra Kainsame konkrete infrastruktūra. Tai yra teritorinė bendarbiavimo grupės, pavyzdžiui, ir e, jos puikiai veikia. Tai pavyzdžiui, prancūzai ketina e, e, į Luxemburgą nutiesti. Nutiesti geležinkelio atšaką. Įsivaizduokite, kad tramvajaus arba geležinkelio normos e, Prancūzija yra kitokios negu Luksemburgė. Jeigu tai konstatuotume, tai tuomet reikėtų Prancūzijoje pakeisti tramvajų vėžių normas apskritai. Taigi tie Prancūzijos regionai, kurie norėtų dalyvauti šiame projekte turėtų pačios paprašyti, kad konkrečiai tramvajaus atšakai būtų duotas leidimas į Tionvilį, būtų e, leista e, taikyti Luxemburgo normas, o ne Prancūzijos normas. Ir e, tai būtų sprendimas dėl E, tarptautinio projekto, bet reikia apspręsti, kokią teisę sistema galios Luksemburgo ar Prancūzijos. Ir pavyzdžiui, tramvajų iki Tionvilio e, bus apsispręsta, kokią teisę galios. Tai atsakiau į e, Arimon klausimą. Iš tikrųjų, mes galime pateikti dokumentaciją, mes esame jau daug ką nuveikę, Žinoma, mes e, puikiai įsivaizduojame, kad visų darbų mums pirmininkaujant e, nuveikti nepavyks. Taigi šito bendradarbiavimo grupių kontekste yra įmanoma užtikrinti, kad būtų susijėtos visos 28 valstybės ir kad jos kiekvienose valstybėse narėse pačios apsispręstų, kokiose srityse bus bendradarbiaujama. Mes puikiai suprantame, kad šito bendradarbiavimo negalime e, pasiūlyti visose srityse. Tiesiog mes negalime primesti kitai valstybei, sakykime, darbo laiko trukmės. E, Tačiau, kai kalbame apie aplinkosaugos projektus, kai kalbame apie energetikos projektus, pavyzdžiui, apie liberalizuotą e, energetikos rinką, sunku įsivaizduoti, kaip iš Belgijos vėjo jėgainės nukreipti pagamintą energiją į Luksemburgą. Žinoma, iškiltų problemų dėl kainos. Taigi yra visokiausių galimybių derintis, dėrėtis ir taip toliau. Bogovič, aš pritariu, kad reikėtų žvelgti ne tik tai į tarptautinę imigraciją, bet ir migraciją Europoje apskritai. Aš esu iš kaimiškosios vietovės ir apgailestauju, kad uh, gyventojai išvyksta į užterštus miestus. Žinoma, yra nauja priemonė, tai yra trečioji pramoninė revoliucija, tai yra interneto revoliucija. Ji suteikė daug galimybių ir miestams, ir kaimiškoms vietovėms. Taigi keičiasi esminiai dalykai. Mes periname nuo centralizuotų sistemų struktūrų prie decentralizuotų sistemų. Pavyzdžiui, pažvelkime į Vokietiją, kaip yra decentralizuojamas valdymas. Taip, kitas dalykas taip pat yra pastebimas, kad mes nuo konkurencijos periname prie bendradarbiavimo. Tai ir yra įvairiausių susietų uh, bendro valdymo verslo veiklų ir matau šiame bendradarbiavimo kontekste, šiuose bendradarbiavimo tendencijose labai didelių perspektyvų ir regionams, ir kaimiškom vietovėms vėms taipogi. Tai, ką aš matau tokiuose mažose valstybėse kaip Luksemburgės jeigu vietos lygmenių pilietinė visuomenė suvokia tas didžiulės galimybės, tai galės pasinaudoti, o jeigu ne, tai visas patu, naujas darbas bus kuriamas tik tai dideliuose miestuose. Jeigu mes galime kurti naujas įmonės, uh, Indijoje, tai... A? Um, um, doing... Havajuose, tai kodėl ne Prancūzijoje, kodėl ne e, naujuose regionuose, arti Vokietijos sienos ir taip toliau. Tai yra Europos sanglodos politikos pasiekmė. Tačiau ta 2015 metų politika yra kitokia negu 1990 metais, kadangi nebuvo tokio spartaus interneto ir taip toliau. Taigi yra kuriami įvairūs moksliniais, mokslinėmis rekomendacijomis pagrysti scenarijai ir taip toliau. Ir mes turime galvoti, kaip gyvensime ir gyvensime per kitą penkisdešimtmetį. Dėkoju, norėčiau padėkoti valstybės sekretoriui. Labai Išgirdome įdomų pasisakymą, tvirtą, e, bendradarbiausime toliau ir mes mielai pritarsime jūsų pirmininkavimo inicijatyvas. E, žinau, kad mūsų komiteto nariai nori sulaukti informacijos apie jūsų e, veiklą. Dėkui dar kartą.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 Colleagues, I ask you again. Kolegos, prašau jūsų susėsti. Galėsime dirbti toliau, kai susėsite. Prašom. Turime kitą viešnę. Prašom. E, prašom susikaupti, pradėsime. Kolego, žinote, kad komisijos nariai karėtų atvyko pas mus į posėdį e, vos prieš dvi savaitės paskutinį kartą. Ji pristatė komisijos teisėgūros pasiūlymą dėl papildomo finansavimo sąvaldos projektams Graikijoje. E, procedūra buvo skubos, skubi procedūra e, patvirtinti šiam teisės aktui ir dėl to buvome surengę nelinį posėdį, kuriame ir lankėsi komisijos nariai. Šiandieną ponė e, Kretu atvyko pas mus dar kartą, kad galėtume pakalbėti apie pasienio regionų bendradarbiavimą ir paminėti Interreg e, programos 25-metį. E, ši programa buvo pradėta dėkti 90-aisiais metais ir per 25 metus tapo antruoju sanglos politikos tikslu Interreg laikotarpį nuo 14 iki 20 metų pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo formatą. E, yra trys kryptis - pasienio regionų, e, tarptautinis ir tarp regioninis bendradarbiavimas ir e, remiamas pasienio regionų vystimasis. Ir pasienio regionuose, reikia pasakyti, gyvena maždaug 37 procentai ES gyventojų visose 28 valstybėse narėse Interreg veikia, e, trijose EFTOS šalyse, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Likštenšteinė, šešiose kandidatėse šalyse ir kai 8, su 18 kaiminių šalių bendradarbiaujama. Programa yra finansuojama per regionės plėtros fondą, e, biudžetas nėra didelis, mažiau negu 3 procentai viso sanglaudos politikos biudžeto, tačiau uh, Tūkstančiai projektų yra įgyvendinta ir jie pakeitė milijonų piliečių gyvenimus, yra kūriamos jungtys tiltai tarp žmonių ir organizacijų pasienio regionuose. Komisijos narė atvyko šiandieną pas mus pakalbėti apie sėkmingą šios programos įgyvendinimo istoriją. Ir uh, kaip kad įprastai paprašysiu jūsų pradėti kalbėti apie e, šią programą, bet dar prieš jums pradedant kalbėti pasižiūrėsime trumpą filmuką, kurį parengė komisija. Manau, kad tai bus e, graži įžanga jūsų pasisakymą. Prašom, parodyti filmą. Well, resilience is key to success. It's the ability to see problems not as barriers, but as mere hurdles or obstacles to overcome.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 see, it, you see, it was a very short movie. But... Matote, tai yra trumpas filmukas, bet jis puikiai pavaizduoja tą pasiektą sėkmę. Turime gerą žinę. Mūsų posėdžio laikas yra pratestas. Galime diskutuoti iki pirmos valandos, todėl kad buvo posėdis trumpam nutrauktas, o dabar jau suteiksiu žodį komisariai Kretų, kad jie pakalbėtų daugiau apie Interreg. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Garbingi Europos parlamento nariai, man labai džiugu šiandieną būti su jumis. Džiugiai priemiau šį kvietimą dalyvauti regionų komiteto posėdėje ir apsikeisti nuomonėmis apie pasienio bendradarbiavimą. Turint omenyje dabartinius įvykius, tai tampa labai svarbia regionų politikos dalimi. Aš e, prieš porą dienų lankiausi Luksemburgė, ten buvo švenčiamas 25 metų intereg jubiliejus. Susitikau su tais žmonėmis, kurie dirbo su intereg visus tuos metus. Jūs matėte šį trumpą filmuką, kuris yra pavaizdavo pasiekimus. Šiandieną aš Pradėdama kalbą norėčiau pirmiausia šiltai padėkoti visiems tiems, kurie per Interreg ar kitas iniciatyvas prisidėjo prie tokios Europos, kurioje yra gerbiama įvairovė ir skirtumai. Tai puikus pavyzdys mums visiems ir įkvėpimas toliau tęsti bendradarbiavimą. Kaip sakė ponė Mikhailova, Interreg jau buvo pristatytas 90-aisiais metais, e, jo tikslas buvo papildyti bendrąją rinką, taip pat bendradarbiavimą tarp regionų. Interreg per tą laiką visiems tapo puikiai pažįstamu pavadinimu. Kai kuriams centrinės ir rytinės Europos šalims Interreg yra ganėtinai naujas dalykas, tačiau ši programa prisidėjo tam, kad išsigydytume senas žaizdas ir kad siektume geresnės ateities savo vaikams. Interreg veikia 25 metus ir padėjo mums visiems pasiekti pažangos Be abejo, Europos parlamentas entuziastingai dirbo kartu. Dabar pristatysiu didžiausius pasiekimus. Manau, kad puikus laikas yra apie tai kalbėti. Mes negalime švaistyti laiko šiomis dienomis. Kalbėdama apie tuos pasiekimus, visų pirma, noriu paminėti pasitikėjimą. Buvo vykdyta tūkstančiai projektų, kurie paskatino susitaikymą ir taip pat padėjo didinti pasitikėjimą. Labai gaila, kad kai kurie mano, jog sienos išspręso mūsų bendras problemas. Aš tikiu, kad problemas galime išspręsti tik tai kartu, gerbdami visų žmonių orumą, būdami tolerantiški ir užjaustami kenčiančius žmonės. Be abejo, tuo pat metu turėtume nepamiršti savo saugumo tiek savo šalių, tiek savo piliečių. Vakar taip pat kolegijoje kalbėjau, kad kaimynai yra tarsi šeima. Mes negalime jų pasirinkti, bet privalome kartu ieškoti sprendimų ir diskutuoti. Labai gaila, kai šalis negali dirbti kartu, kai nenori likti prie vieno dėrybų stalo ir ieškoti sprendimų toms problemoms, kurios mums visiems aktualios. Antras pasiekimas yra tarpusavio e, sujungiamumas. Buvo pastatyta daugybė tiltų, e, daugybę infrastruktūros projektų tam, kad būtų sustiprintas judėjimas tarp skirtingų šalių. Trečiasis pasiekimas yra e, sveikatos priežiūra. Čia matėte pavyzdį apie Ispanijos ir Prancūzijos bendradarbiavimą sveikatos priežiūros e, srityje. Mes e, visi turime didžiuotis tais infrastruktūros projektais. Jau pateikiau pavyzdį ligoninės Serdoje, kurioje yra gydomi tūkstančiai žmonių iš Ispanijos ir Prancūzijos. Toliau, nei kalnai, nei upės e, nėra sustabdomos sienų, todėl gamtinės e, nelaimės taip pat paliečia visus. Alpėse vykstantis miškų gaisrai padėjo mums suprasti, kaip svarbu yra kartu kovoti su gaivalinėmis nelaimėmis. E, privalo įsitraukti visos pusės. E, penktasis pasiekimas e, tai yra augimas ir darbo vietų kūrimas. Yra įvairios platformos, kurios stiprina tarp tarptautinį bendradarbiavimą. Tai parodo, kad Interreg gali prisidėti prie pagrindinių iššūkių e, sprendimo. Per Interreg yra sukuriama daug darbo vietų, kuriamis pasinaudoja tie, kurie dabar neturi darbo. Dabar jau yra daugiau nei šimtas Interreg programų ir numatyta per keliarius ateinančius metus skirti 10 milijardų eurų toms programoms. Visgi e, dar reikia padaryti didžiulę pažangą. Egzistuoja įvairių teisinių arba administracinių kliučių, egzistuoja įvairių e, trikdžių, kurie neleidžia užtikrinti tarptautinio bendradarbiavimo. Tam yra e, būtini konkretus pasiūlymai Taip galima kovoti su iššūkiais. E, kitą savaitę e, bus organizuojamas e, forumas ir nuo, nuo rugsėjo pabaigos iki gruodžio mėnesio vyks viešosios konsultacijos, tad visi galės išreikšti savo nuomonę. Aš tikiu, kad Europos parlamento nariai taip pat dalyvaus konsultacijose, padės sugalvoti naujų gerų idėjų. Reikia skatinti verslo atstovus, taip pat pasienio gyventojus dalytis savo patirtimi. Be to, reikia kalbėti apie konkrečius e, trikdžius pasieniuose. E, čia e, jau gali prisidėti patys gyventojai ir papasakoti daugiau. Mes taip pat turime numatę ir mikrostrategijas. Norėčiau padėkoti ponui Jakovčič už paruoštą pranešimą apie Adrijos jūros regioną, prie jo dar grįšiu. Šios strategijos skiriasi nuo teritorinio bendradarbiavimo, kuris dažniausiai buvo užtikrinamas per pasaruosius du dešimtmečius. O tos e, makro strategijos įtraukia dalyvaujančias šalis tam, kad jos kartu spręstų ilgalaikius e, iššūkius ir kad pasinaudotų esamomis galimybėmis. Tokio požiūrio privalumas tas, kad tai papildo įprastus, įprastas bendradarbiavimo priemonės. E, taip yra pritraukiamas investicijos į vietos ekonomiką, yra užtikrinamas naujų technologijų panaudojimas, didinami pajėgumai, taip pat stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas. Toks požiūris padeda pritraukti lėšas iš, pažiūrėjau, Europos socialinio fondo ir taip pat naujų Europos investicijų banko programų ir panašiai. Tai taip pat padeda didinti apriepti ir tai atitinka Junkerio investicijų planą. Aš džiaugiuosi, kad šis požiūris, kuris buvo patvirtintas 2009-aisiais, yra labai sėkmingas. Komisija valstybių narių prašymo yra numačiusi kelias makro regioninės strategijas. Dunojaus regione ir Baltijos jūros regione jau turime konkrečių regionų. Adrijos ir <clears throat> Jonijos jūros strategija taip pat numatyta, bet čia dar lieka svarbių iššūkių galiausiai Alpių regiono strategija. Ji buvo patvirtinta Liepą. Mes tikimės rezultatų jau kitais metais. Šioms strategijoms yra numatyti konkretus mechanizmai tam, kad būtų galima spręsti tų vietų problemas. Komisija taip pat rengia rekomendacijas ir e, prie to taip pat prisidėjo panusekovčič, nes jis parengė pranešimą apie Adrijos jūros regioną, e, kuris bus dar aptariamas šiandieną po pietų. Visos dalyvaujančios šalis e, turi sutelkti administracinius, e, finansinius ir kitus išteklius tam, kad būtų gyvendinamos strategijos. Makrostrategijos buvo sudarytos valstybių narių prašymų, todėl tai E, labai svarbu komisijai, e, bet valstybės narės turi prisimti visą atsakomybę. Nacionaliniai parlamentai e, visų pirma gali didinti informuotumą apie tas strategijas, didinti jų matomumą kitose vyriausybėse. Galima pritarinti nacionalinės politikos kryptis prie strateginių tikslų ir tai yra labai aktualu galimoms šalims kandidatėms. Pirmininkas Junkeris taip pat pranešė apie politinį sprendimą, kad per šią kadenciją nebus plėtros, tad visos šalis kandidatės remiasi būtent šiuo pagrindu, kad galėtų sujungti savo pastangas. Turime bendradarbiavimą tarp keturių ES ir keturių ne ES šalių. Visi užsienio reikalų ministrai, kiti ministrai remiasi tuo pačiu pagrindu tam, kad keistusi nuomonėmis, tam, kad dėrėtųsi. Manau, kad mūsų moralinė atsakomybė yra teikti viltį toms šalims kandidatėms. Mes dabar esame atsidūrę labai e, lemtingame etape, e, kai e, būtina didinti prieinamumą. Tam reikia stiprinti administracinius pajėgumus, kad idėjos taptų realybę. Savo pasisakymą norėčiau pabaigti kalbėdama apie pabėgėlius. Kaip praėjusią savaitę sakė pirmininkas Junkeris, šiandieną pats svarbiausias prioritetas yra pabėgėlių krizės sprendimas. Tai yra humaniškumo ir žmogiškojo orumo klausimas. Čia turime nepamiršti ir istorinio sažiningumo. E, Europa yra tas regionas, kuriame buvo vienu ar kitu metu pabėgėlių. Aš pati esu iš Kišiniovo ir kai rusai ten atėjo, mano šeima turėjo bėgti tam, kad galėtų išsaugoti savo rumunišką identitetą. Mes esame pasirengę e, pagelbėti valstybėms pagelbėti e, pabėgėliams. Yra numatyta 20 milijardų eurų iš Europos plėtros fondo. Tai numato įtraukties priemonės, e, socialinės priemonės, kurios numatytos ir e, teisėtiems migrantams. Yra numatoma kurti vaikų priežiūros ir kitokią infrastruktūrą. Antradienį Luksemburgė bus kviečiami Interreg atstovai tam, kad aptartume uh, galimas priemonės, e, kurios padėtų naujoms programoms. Iššūkiai, su kuriais susidarėme ekonominė krizė, pabėgėlių antplūdis, e, sustiprino mūsų įsitikinimą, kad bendradarbiavimas mus visus padaro stipresniais. Mums reikia glaudesnio bendradarbiavimo, o ne mažesnio bendradarbiavimo. Turime stiprinti Europos vieningumą tai ir padeda pasiekti teritorinis bendradarbiavimas. E, tikiuosi sulaukti jūsų paramos, esu tikra, kad kartu mes sugebėsime pasiekti užsibrieštų tikslų. Nekantraudama laukiu diskusijų. Ačiū. Dėkuoju už puikią kalbą. Kaip įprasta, Mes išsakysime savo nuomonės, pateiksime klausimus, pirmiausia tai padarys koordinatorė ir politinių frakcijų atstovai. Pan Misteroj pirmiausia. Ačiū. Atrodo, kad visi esame vienoje šeimoje. E, puikus gimtadienis švenčiamas. Ir tiesiog yra pyrago e, vaizdelis, nuotrauka, tačiau pyrago neturime gaila šioje salėje. Tik tai paveikslėlį. Tiesiog taip jaučiuosi praėjusio šimtmečio pabaigoje, kai aš buvau ministras atsakingas už regionus, pradėjome pasienį bendradarbiavimą. Po to aš dirbau asociacijoje, kuri taip pat dirbo regioninio bendradarbiavimo sityje. Iš tikrųjų labai svarbu skirti ypatingą dėmesį šiai sanglodo politikos sričiai. Aš, aš tai prisimenu, kai taryba pateikė savo pasiūlymus. Iš tikrųjų, mes esame puikoje koalicijoje ir pritarėme jūsų mintims. Kitam. teritorinis bendradarbiavimas. Iš tikrųjų, tenka tam pritarti, tačiau teritorinė sanglauda kažkaip praslysta pro akis. Jeigu pažvelgėme į šeštąją sanglaudos ataskaitą, tai ko gero tai verčia tikėtis, kad septintoji bus kitokia. Kadangi teritorinė sanglauda dabar tapo sutarties labai svarbi sudėtinė dalimi. Taigi teritorijos šiek tiek, teritorinis bendradarbiavimas yra dalis sanglaudos politikos. Taigi, kaip įveikti tuos didžiulius iššūkius, su kuriais susidurėme Europoje, jų yra daug. Aš turiu omenyje teritorinės sanglaudos matmenį. Trečias dalykas, jūs taip pat minėjote apie pabėgėlius, jūs šiek tiek išpatojote šitą temą. Diskusijoje ryte jau buvo nekarta pageidauta daugiau lankstumo su problemams susidurančioms šalims naudotis fondų lėšomis. Pasiūlymas Graikijai, pavyzdžiui, Tuomet mes pasakėme, kad atsakysime tos bendra finansavimo dalies. EPP sakė, jeigu reikia, tiesiog pateikit tokį pasiūlymą ir tiesiog tą bendradarbiavimą savo indėlio procentą, 25 procentų, tiesiog galime pastumti į šalį. Mes kalbėjome apie tai, kad 20 milijardų reikia ir susitarėme, kaip tai padaryti. Žinoma, jeigu reikia, tai reikėtų pateikti naujus pasiūlymus ir sakyti to bendro finansavimo aspekto arba to procento. Europos audito rūmai. Taip pat viešųjų pirkimų procesai. Iš tikrųjų, keturiose valstybėse, kurios buvo ištirtos, išnagrinėtos, rezultatai nėra geri. Kita kartą galbūt reikėtų pakalbėti susitikus apie tai, galbūt reikėtų suformuluoti tam tikrus reikalavimus ir galbūt sustabdyti pinigų srautų tekėjimą toms valstybėms. Galbūt tą klausimą reikėtų traukti į mūsų sutikimo darbo atvargę. Kai komis, kalbame su komisaru, dažniausiai jau turime omenyje kitą susitikimą su juo ir siūloma įvairius klausimus. Ačiū, pirmininkė komisarė. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti su 25-uoju Interreg gimtadieniu Aš esu iš Saksonijos regiono, kuris nuo 90-ųjų metų ES dalyvauja bendradarbiavimo projektuose, kadangi tai yra pasienio regionas ir mes turime ilgą sieną su Čekija ir su Lenkija. Aš puikiai žinau, išmanau, kokios problemos tenka pasienio regionų gyventojams. Todėl norėčiau padėkoti visiems tiems piliečiams, organizacijoms, mm, savivaldos struktūroms, kurios puoselėjo šitą bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, dvi kalbės bendruomenės Vokietijoje ir Čekijoje įkūrė vaikų darželius, dar tuo metu, kai buvo neaišku, ar bus užtikrintas draudimas, kai vaikai vyks iš vienos valstybės į kitą, ar e, įvairios e, gelbėjimo tarnybos galės vykti iš vieno regiono į kitą. Taigi visi tie žmonės, kurie ėmėsi iniciatyvos, rodo mums, kad mes turėtume siekti įgyveninti ne tik tai valstybinius susitarimus, bendradarbiaujant tarptautiniu mastu. Grįžtant prie Luksemburgo pirmininkavimo prioritetų, reikėtų pridurti, kad jeigu tokių iniciatyvų vietoje nevyktų, tai mes nebūtume pasiekę tiek gerų rezultatų. Aš norėčiau paprašyti komisijos štai ko Jūs sakėte, kad jūs ketinate įsteigti komisiją, kuri nagrinės fondų ir struktūrinės politikos supaprastinimo klausimus. Norėčiau paprašyti, kad jūs surastumėte galimybę mažoms savivaldos struktūroms, mažiems susivienimams suteikiančią supaprastintų būdų gauti finansavimą be labai sudėtingų paraiškų ir taip toliau, tai tas e, bendradarbiavimas pasienyje nekainuoja daug, tiesiog reikėtų ištiesti finansinės paramos ranką ir galbūt reikėtų auditoriams pasakyti, kad ne visada reikėtų iki paskutinio kablelio vertinti, ar 5000 kainuojančiame projekte buvo iki paskutinio cento teisingai išnaudotos lėšos. Klaidų pasitaiko visur ir tikrai auditoriai neturėtų atsistoti tarp, tarp duryje ir reikalauti, kad tie centai būtų gražinami. Dėl fondo pabėgėlių, pabėgėlių reikmėms e, iš tikrųjų reikia pasistengti numatyti lėšų, integruoti tuos pas mus atvykusius žmonės ir jeigu iškyla būtinybė, tai pasinaudoti ir struktūrinius fondus. Todėl ir čia šioje srityje reikėtų lankščiai e, naudoti tų fondų lėšas. Dėkoju. Tomašič. Drago mi je da ste za temelje stavili izgradnja povjerenja. Dėkoju. Džiaugiuosi, kad jūs akcentuojate e, pasitikėjimą. Be pasitikėjimo negalime nieko sukurti. Aš e, ir kiti, kurie e, kilia iš pokomunistinių valstybių, tikriausiai supranta mano klausimą. Tos šalis labai labai svarbu tose šalise, kokiai partijai priklausai. E, skaidrumas nėra savybė, kuri yra plačiai paplitusiose šalise. Labai dažnai ūkininkai žvėjai nežino, kas vyksta. Ir tik tai po tam tikrų įvykių tie, kurie e, sužino apie tai po įvykių, o tie, kurie yra arčiau valdžios, gali naudotis viskuo. E, galbūt komisija atsižvelgtų į tokių žmonių susirūpinimą, nes vyriausybės tikrai niekada to nepadarys. Dažnai, kai skundžiasi žmonės, komisija nesulaukia atsakymo. Į ką galėtų žmonės kreiptis, kad tikrai sulauktų atsakymo? E, nepalaikysiu ponios E, Tomašič klausimo, nes priklausau valdančiai daugumai Kroatijoje, bet mes su ponė Tomašič dėl regioninės plėtros dalykų tikrai gerai kartu dirbame. Norėčiau pasidžiaugti Interreg programa. Kaip ir ką tik kalbėjo kolegos, galiu pasakyti, kad Interreg tikrai e, davė puikių rezultatų. E, 30-40 programų mes gyventame pagal šią programą. Aš Istrės e, regionui pats vienu metu vadovavau ir galiu pasakyti, jog mūsų bendradarbiavimas su partneriais iš Slovenijos ir Italijos leido mums dirbti greitai, gerai ir gerai planuoti darbus. Norėčiau Jūs paraginti ir paprašyti, kad Interreg padarytumėte vieną iš svarbesnių ramščių jūsų darbe. Taip pat norėčiau kai ką pasiūlyti, galbūt tai naujas jums dalykas. Papildomai prie bendradarbiavimo tarp pasienio regionų reikėtų skatinti e, bendradarbiauti regionus, kurie nėra kaimininėse šalyse. E, norima taip bendradarbiauti regionių mastu, šalis, kurios e, nepriklauso Europos Sąjungai, taip pat nori bendradarbiauti ir kurios nėra pasienyje netgi, kurios nutolusios tūkstančius kilometrų kartais nori bendradarbiauti. Visai neseniai e, išgirdau tokį pageidavimą iš regionų nepriklausančių Europos Sąjungai. Jie nori bendradarbiauti su Europos Sąjungos regionais ir manau, kad verta paremti tokią mintį, tokio bendradarbiavimo idėją. Dėl makro regi, regioninio bendradarbiavimo dar turime daug ką padaryti šioje srityje. Jūs pati sakėte, jūs pati žinote, kad aš rengiu pranešimą dėl Adrijos Jonijos jūrų e, strateginio regiono ir matau, kad yra skirtumų netgi tarp mūsų esančių salėje. Mes turime žinoti, ką norime pasiekti makroekonominiais regionais, ko nori Europos parlamentas ir taip pat ko, ko tikimasi iš Europos parlamento. Uh, rengdami e, šį dokumentą, dėl kurio šiandieną balsuosime vėliau, e, reik, e, surinkome įvairiausių pasiūlymų, pageidavimų tam, kad būtų galima užtikrinti nuoseklesnius sprendimus, kad mūsų nuomonės taip nesiskirtų, kaip vis tik tai pradžioje buvo šiuo atveju. Dar dėl migrantų krizės. Taip, jį palėtė Kroatiją. Per paskutinę e, parą 6,5 tūkstančio migrantų atvyko į mano šalį. Viskas e, kol kas vyksta gerai. E, Kroatija priima pabėgėlius skirtingai, bent jau nuo vienos šalies, kuri stato sienas, tveria tvoras. Ir Mes e, sveikiname, su šypsena pasveikiname migrantus, parengėme jiems patalpas apsistoti, tačiau nežinau, ar galėsime mes taip daryti toliau, reikia pagalbos iš ES. Noriu paraginti Jums suteikti mums šią pagalbą, nes kitaip padėtis tikrai pablogės, kadangi dar daugiau žmonių atvyks į Kroatiją ir situacija gali tikrai pablogėti. Ar jūs norite pasakyti? Padėkuoju, gerbiam pirmininkė. Gerbime komisijos narė. Mes e, daugelis mūsų norime palinkėti geriausios kloties Interreg programai jaus gimtadienio proga, bet e, kalbu ir e, su tam tikrų e, liūdėsiu, nes mes kalbame apie e, sienų panaikinimą Europos Sąjungoje, o vyksta tam tikri reiškiniai. Interreg programos tikslas ir buvo atsisakyti sienų fizinių ir kitokių ir skatinti bendradarbiavimą tarp regionų. Taigi mes turėtume imtis priemonės E, galvoti, kaip išspręsti dabartinę pabėgėlių krizę, tai yra tarsi išbandymas solidarumo ES mastu. Ir šiame naujame kontekste mes turėtume sustiprinti šią programą. Ir kaip e, teisingai pastebėta, ši programa yra nepaprastai vizionieriška, avangardinė programa, jeigu pasižiūrėsime į šios dienos iššūkius, jūs minėjote juos, tai yra klimato kaita, gamtinės, gaivalinės nelaimės, sveikatos, e, sėti yra daug problemų ir tie tos visos problemos iššūkiai reikalaujam iš mūsų globalių sprendimų e, kurie tiktų kelioms valstybėms ir regionams. Kitas E, pastebėjimas. Jūs, kaip žinia, kalbėjome apie tai nemažai. Turiu galvoje e, izoliuotų salų regionus, labiausiai nutolusius regionus. E, kalbam apie tai, kaip jiems suteikti kaip galima daugiau interreg galimybių, bendradarbiaujant su kitais regionais esančiais kitose valstybėse atsirado tam tikrų sprendimų, tam tikro lankstumo, bet reikėtų dar daugiau padaryti, kadangi yra tikrai nemažai potencialo, kurį dar turime atrasti. Ir paskutinis dalykas, visiškai pritariu e, kolegos Jekovičiaus e, nuomonėj, kad šiandieną turime e, galvoti ne tik apie Europos Sąjungos regionus ar, ar regionus pasienio ir plėsti tą bendradarbiavimą tarp kitų regionų, kurie nėra pasienė. Ačiū, ponė Vana. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, dėkoju Jums už Jūsų tikrai entuziastingą kalbą spręsdami pabėgėlių problemą, mes tiesiog suprantame, kad sanglodos politika vaidina labai svarbu vaidmenį ir taip pat labai svarbus, svarbi mūsų visuomenių bendruomenių sanglauda tampa pasaruoju metus. Struktūrinių fondų naudojimas sankcijoms. Aš nežinau, sankcijoms mes e, galim, e, sutartyje turime atitinkamą straipsnį, tai yra septintasis straipsnis. Taigi, sanglodos fondas yra apskritai neturėtų būti naudojamas bausti valstybės, jeigu jos neteisingai elgesi. Norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors ketinimu struktūrinius fondus, regioninius fondus, socialinius fondus naudoti priemonėms, kurios yra skirtos e, regionuose apgyvendinti. Tai būtų labai svarbus žingsnis ir tai būtų tvarus indėlis, sanglodos politikos indėlis sprendžiant pabėgėlių problemą. Dėl Interreg norėčiau paklausti ir pakalbėti apie teritorinį bendradarbiavimą. Teritorinis bendradarbiavimas rodo akivaizdžią naudą ES piliečiams. Norėčiau paklausti, ar jūs ketinate patobulinti partnerystės principą įgyvendinant tarptautinės programas, pasienio bendradarbiavimo programas, turint omenyje socialinius partnerius, pilietinę visuomenę, kuri turėtų būti įtraukiama pagal partnerystės principą. Darybose dėl finansinės programos teritoriniam bendradarbiavimui biudžetas buvo apkarpytas. Kaip jūs užtikrinsite, kad šiai sričiai ateityje pakaktų lėšų? Dėkuoju, Dimat. Grazie, komisarė, grazie, bentornata. Io... Ačiū, ponė komisarė, sveika atvykusi į mūsų komiteto posėdį. Pritariu kolegiai Vana. Jūs teisingai pasisakėte apie partnerysės susitarimus. 2014-2020 metais struktūriniuose fonduose yra numatyta teritorinės programas neįtraukti į partnerystės susitarimus, tačiau tam pačiame tekste yra pasakyta, kad nuseklumas ir teritorinis bendradarbiavimas turėtų įeiti į bendrą teritorinį bendradarbiavimo sampratą. Norėčiau paklausti apie problemas iškilusias koordinuojant programas, kaip būtų galima pagerinti tą koordinacinį koordinacinius procesus, procesus, kaip yra bendradarbiavimas su ekonominiais partneriais regionuose. Dėkuoju kolegoms už klausimus. Manskur matau, kad dar norėjo pakalbėti. Tiesiog toliau jums kalbant ir mm, užduodant klausimus reikėtų laikytis vienos minutės laiko limito, kad e, komisarė galėtų atsakyti klausimus. Harimon. Ačiū pirmininkė, gerbiama ponė komisarė. Aš e, taip pat užaugęs pasienyje Todėl esu įsitikinęs tokių programų kaip Interreg gynėjas ir užtarėjas. Kaip ir kolegė Krėlė, norėčiau pasakyti, kad susidūriau su daug paraiškų teikėjų, kurie skundėsi, kad jie nebegali dalyvauti Interreg programoje vien dėl to, kad administracinė našta yra per didelė kolegos pastebėjo iš tikrųjų, kad ta biurokratė našta tapo nepakeliama. Ką aš turėčiau pasakyti tiems žmonėms, kurie skundžiasi, bet kurie nori dalyvauti tokiuose projektuose ir kaip jiems būtų galima padėti. Jūs sakėte, kad reikėtų juos konsultuoti, tačiau jokios konsultacijos nepadės, nepadės siekiant juos įtikinti pateikti paraišką, tuo labiau, kad tai yra mačios savivaldos e, institucijos, kaip įtikinti, kad jos dalyvautų. Dėkuoju. Bogovič. Ačiū. Norėčiau pirmiausia pakalbėti apie pabėgėlių krizę. Man priimtinos koordinatorius Van Neseroj mintys kai iškilo Grizio, Gruzi, Graikijos krizė, mes taip pat ėmėmės labai skubaus sprendimo. Lygiai taip pat reikėtų pasielgti ir dabar atliekant, atgyvendinant pasienio bendradarbiavimo projektus mes pasiekime daug pažangos, tačiau kaip tuos projektus susijęti su pabėgėlių krizės problemos sprendimus. Be to, jūs kalbėjote apie Bosniją, e, Juotkalnyje ir Albaniją apjungiantį Adrijos ir Jonijos jūros regiono projektą. Kosovas, pavyzdžiui, galėtų taip pat įsitraukti į šį projektą. Ar jūs manote, kad iki stoiminė e, parama vakarų Balkanų regiono valstybėms yra pakankama? Kaip Jūs vertinate sanglaudos politikos ateitį? Ar tos valstybės galės naudoti sanglaudos fondų lėšas, kaip tai buvo padaryta ankstesnios plėtros metu? Sure. Uh, Novakov. 2007-2013 metų periode buvo finansuojama apie 6 tūkstančius projektų pasienio regionuose ir pasienio bendradarbiavimo regionuose. Tačiau skurdesni regionai turi didesnių problemų, kadangi neturi tokių administracinių gebėjimų, yra daugiau socialinių, ekonominių problemų Bulgur, Bulgarijoje ir Rumunijoje, kurios dar nėra Šengeno zonos narės, susiduria ir su judumo problema kyla pro, problemų dėl, proce, dėl e, procedūrų ir vienoje ir kitoje sienos pusėje. Taigi procedūros kelia mums daug problemų, kaip jūs supaprastintusite juos, kaip standartizuotisite juos, kad pasienio bendravimo projektai veiktų sėkmingai. Thank you. Dėkoju. O toliau panas Etman. Dėkoju. Norėčiau padėkoti už šias diskusijas ir už pačią iniciatyvą. Tik tai 30 procentų pasienio regionų gyventojų žino, kad egzistuoja toks ES finansavimas. Daugiau žmonių apie tai žino centrinėje rytų Europoje. Tai labai įdomus faktas. Aš norėčiau pasakyti, kad reikia daugiau informacijos apie Interreg. Noriu pasiteirauti komisijos narės, ar yra analizuojami regioninio bendradarbiavimo grupių rezultatai. Turime 2006-1082 reglamentą. Jo tikslas buvo pasinaudoti Interreg finansavimu tam, kad būtų stiprinamas pasienio bendradarbiavimas. Žinau, kad Europoje situacija yra skirtinga skirtingose šalise. Tai džiugiuosi, kad mes dabar atsisakysime biurokratijos. Kalbant apie intereg įgyvendinimą, tai reikėtų labiau pasitikėti tais, kurie regionuose įgyvendina intereg. Reikalaujama labai daug dokumentų, reikia užpildyti daugybę formų ir mažoms asociacijoms tai yra labai sudėtinga. Gal reikėtų stebėsienos komitetų, kurie ir priimtų tinkamus sprendimus. Juk egzistuoja Europos komisijos stebėtojai ir būtent tos komisijos geriausiai žino, kaip panaudoti pinigus ir kaip įveikti kliūtis. Visos procedūros numatytos Europos komisijos pareikalauja tiek laiko, kad galiausiai žmonės praranda viltį, kad ta administracinė našta, kad nors sumažės, interek turėtų būti tobulinama. Dėkoju. Ačiū, bet noriu tik tai priminti, kad jei nesilaikysime paskirto laiko, tai nebeliks laiko komisarį atsakyti. Ponas Mankarstel. Ponas Vilkarsel, labai ačiū. Neturime labai daug laiko, bet e, vis tiek, reikia pasidžiaugti 25-osiam interreg e, metnėmis ir pagalvokime, ką reiškia gyvenant pasienio regionus, e, projektus pasienio regionuose ta programa. Ir e, norėčiau pateikti dabar komisijos nariai klausimus. Pirmiausia, kiek tai, e, galimas e, pasienio regionų vaidmuo krizėje sprendžiant jos pasiekmes. Ir kitas dalykas e, - struktūrinius fondus, socialinį e, fondą, e, kaip galima panaudoti šiam tikslui. Ačiū. Dėkoju, panas Masko. Dėkoju, pirmininkė. Gerbėjo komisijos narė. Labai malonu, kad galime paminėti 15-asias Interreg programos metinės. Aš vietos lygmenyje, e, vietos valdžios institucijose e, dirbau vienu metu ir e, sekiau, kaip įgyvenami svarbus projektai mano regione. Jūs sakėte, pirmininkė, kad tik 3 procentus sanglaudos politikos sudaro Interreg programa, bet matome, kad viskas vyksta labai gerai, tai galbūt numatoma padidinti lėšas, kad e, būtų galima dar daugiau projektų gyventinti. O antras klausimas yra toks. Galbūt labiau mintis. Reikėtų akcentuoti tai, kad visi veiksmai mūsų būtų skirti užimtumui ir augimui skatinti Mes dabar matome, kad yra daug e, problemų, valstybės neturi daug priemonių ir tos lėšos leidžia e, mums plėtoti politikos priemonės, kurios būtų palankios mūsų teritorijoms. Ačiū. Mr. Etheridge, one minute. Panas Etheridge. Aš kalbėsiu labai trumpai. Turiu pastebėjimą dėl to, ką sakėte. Šios programos tikslas yra panaikinti sienas Europoje. Puiku, kol visi dėl to sutarė. Bet jūs taip pat kalbėjote apie pasienio ligoninės. Junktinėje karalystėje mes turime nacionalinę sveikatos priežiūros sistemą. E, tikiu, kad čia Junktinė karalystė išsiskiria, e, kad e, mūsų sveikatos priežiūros sistemoje dirba beveik tiek žmonių, kiek armijoje. Tai Jeigu būtų numatytas toks pasienio scenarius, tai tuomet jau našta būtų milžiniška ir mes nebegalėtume jos pakelti. Ar tai nereikštų, kad sugriūtų tas principas pasienio bendradarbiavimo, ar yra kaip to galima būtų išvengti? Ponas Blanklopis. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti pasiekimais. Europos Sąjungos e, sąnglaudos fondas turėtų padėti spręsti pabėgėlių krizę, bet taip pat norėčiau, e, kad būtų paminėtas Šiaurės Ispanijos e, ir Portugalijos regionas, kuris buvo pirmasis e, Pirėnų e, interreg regionas. Ir tai e, iš tikrųjų buvo labai naudingas bendradarbiavimas iki krizės pradžios. Mes pasiekėme labai daug ir neturime daug laiko apie tai kalbėti, bet noriu pasakyti, kad mes turėtume siekti, kaip e, veikiant vietos lygmenių, užtikrinti didesnį augimą darbo vietų kūrimą ir euro regionai. Regionai ES turėtų prisidėti prie to ir užtikrinti labiau integruotą darbą, inovacijų centrais tai tapti, o bendradarbiavimas tarp regionų turėtų padėti spręsti visas e, situacijas, kurių nesugeba išspręsti vidaus rinka ir taip pat pagrindinių laisvių mobilumo e, klausimus užtikrinti ir spręsti ir užtikrinti. Mr. Juaristi Abon, do I pronounce in our... E, Pone Avans, ar teisingai ištariau? Ponas Savans. Ačiū pirmininkė, ponė Kretu, labai malonu, kad atvykote pas mus. Visuomet man patinka kaimynai, nesakoma, kad kaimynai tai yra kaip šeimos nariai. Baskų krašte tai yra tikrai vis taip ir yra gyvenime, nes mes esame kaip tikra šeima, kalbu apie lingvistinius, kultūrinius e, dalykus, nors nu, mes turime ir sieną, kadangi dalis e, baskų gyvena e, pietuose e, Prancūzijos ir kita dalis Ispanijos šiaurėje. Buvo kalbama apie administracinės teisinės kliūtis. Taip turime gerų pavyzdžių, bet yra ir daug problemų. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos sistema atrodo viskas gerai veikia, bet yra daug problemų E, ir labai sunku užtikrinti pasienio regione sveikatos apsaugos sistemą, tą bendrą. Ir taip pat buvo kalbama apie tai, kokia svarbi yra vietos valdžia, ekonomikai, kaip tai, kaip tai svarbu ir mes norime, kad naujos priemonės paskatintų dar geresnį pasienio regionų bendradarbiavimą. Aš e, taip pat norėčiau jūsų paklausti, E, ką darysite su informacija, kurios sulauksite per viešasis konsultacijas ir kokius pasiūlymus pateiksite? Taip pat e, po to, kokį vaidmenį vaidins e, Europos parlamentas, vertinant viešųjų konsultacijų rezultatus, mes esame pasirengę dirbti su jumis, kad galėtume išplėtoti visą potencialą pasienio regionų bendradarbiavimo. Dėkoju, dabar panas Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, labai džiaugiuosi, kad komisarė Kret ir vėl pas mus atvyko po tokios trumpos pertraukos. Dėl Interreg, tai aš e, turėjau patirties su Interreg prie Čekijos ir Slovakijos pasienio. Aš manau, kad bendradarbiavimas tarp regionų gali būti labai sėkmingas. Tačiau, kai atsiranda oro kokybės problemų tokių kaip e, emisijos arba kai e, užteršiamas vanduo, e, visa tai gali iš karto pakenkti regionų bendradarbiavimui. Tada aš norėčiau paprašyti regionų generalinio direktorato mąstyti apie aplinkosaugą. Tai nepaprastai svarbu bendradarbiavimui. Galiausiai noriu pasakyti, kad e, man gėda dėl šiandienos balsavimo. Aš buvau tik tai vienintelis iš trijų čekų parlamento narių, kurie parėmė komisijos pasiūlymą. Labai gaila, nes sanglaudos e, politika yra susijusi su solidarumo skatinimu ES. Dėkoju. Paskutinis klausimas, pane Malečič. Ačiū, ponė pirmininkė. E, sveikinu komisijos narę. Norėčiau užduoti Jums tą klausimą, kurį savo labai dažnai užduodu apie teritorinį bendradarbiavimą Europoje. Kaip reikėtų supaprastinti tą bendradarbiavimą, kad jis būtų kuo palankesnis galutiniam naudos gavėjai. Aš pakalbėsiu apie Kroatijos atvejį. Interreg yra viena iš programų tarp daugybės kitų e, teritorinio bendradarbiavimo programų. Kroatijoje mes turime penkias e, pasienio, e, tris tarp nacionalinės ir tris tarp regioninės bendradarbiavimo programas. E, tai yra Interreg ir dar dvi kitos programos. Kai mes pradedame kalbėti su galutiniais naudos gavėjais, tai matome, kad jie iš karto išsigasta. Yra tiek daug gairių, tiek daug visokių reikalavimų, kad naudos gavėjams labai sudėtinga yra susigaudyti. Reikėtų galbūt daugiau koordinavimo, daugiau supaprastinimo, kad nebūtų tiek skirtingų programų. Dėkoju. Labai ačiū, dėkoju už visus klausimus, už jūsų nuomonės. Dabar turime 10 ar 12 minučių, per kurias komisijos narė pasistengs atsakyti į klausimus. Labai ačiū. Kaip jau sakiau, šiandienos posėdis labai svarbus. Aš norėčiau dabar išsakyti galutinės pastabas, bet pirmiausia dėkoju už jūsų įnašą. Būtinai atsižvelgsime jūsų pastabas. Dėl teritorinės sanglaudos tai visiškai pritariu, kad mes privalome nepamiršti, kad tai nėra tas pats, kas teritorinės bendradarbiavimas. Be abejo, tikiuosi, kad septintoji sanglaudos politikos programa atsižvelgs į šią dimenciją. Kalbant apie lankstumą, e, keli kolegos paminėjo šį aspektą. Kaip jau sakiau savo kalboje, migracijos problemų sprendimas yra būtinas. Valstybės narės dabar turi pakankamai lankstumo pagal reglamentus, bet daug kas priklauso ir nuo pačių valstybių narių. Pavyzdžiui, jeigu kalbėčiau apie Italiją ar Graikiją, tai galėčiau pasakyti, kad Italija jau pastatė daugiau nei šimtą E, prieglaudų, e, prieglopščio vietų. Taigi mes siekiame integracijos. Mes e, neskiriame savo lėšų vien tik tai migracija ar kažkokiai mažumai. Šių lėšų tikslas yra pagelbėti tos, toms teritorijoms, kur yra daug problemų ir kur taip pat yra e, pabėgėlių. Valstybės narės turi efektyviai naudotis visais fondais, tiek regioninio vystimosi, tiek socialinių fondų. E, tai leis joms e, viską atlikti veiksmingiau. Visgi, jei valstybės narės norėtų pakeisti programas, tai tuomet jos gali tai padaryti. Tai nėra problema, yra atsižvelgiama į kiekvieną atskirą atvejį. Kaip žinote, mes bendrafinansuojame prioritetus, o ne specifinius projektus. Tai reiškia, kad valstybės narės gali e, numatyti visas lėšas vien tik tai migracijos e, projektams. Svarbiausia yra, kad būtų finansuojamos reikalavimus e, atitinkančios sritis. Mes šiuo atveju galime pateikti daugiau patarimų valstybėms norėms ir paaiškinti, kam gali būti skiriamas finansavimas. Galiu pasakyti, kad mes labai greitai sprendžiame valstybių narių prašymus peržiūrėti programas. Dėl audito vakar buvo pateikta labai svarbi auditorių rūmų ataskaitą. Esu tikra, kad kai gruodį tvirtinsime e, biudžeto išlaidas, tai tuomet apie tai dar kalbėsime. Komisija ir auditorių rūmai laikosi tų pačių tikslų, e, tai yra saugoti ES biudžetą ir užtikrinti e, tinkamą regioninės politikos finansų panaudojimą na, galbūt e, turėsime dar daugiau laiko pakalbėti apie politikos veiksmingumą, e, kai bus pateikiamos kitos auditorių rūmų ataskaitos. E, Pane Pirel. Pone Krell, norėčiau pasakyti, kad ji yra teisi Teritorinio bendradarbiavimo pokyčiai miestuose kitur yra tikrai e, didžiuliai. Matome labai apčiuopiamus rezultatus, bet e, reikia kalbėti dar daugiau ir aš bandau aplankyti kaip galima daugiau šalių, kad pamatyčiau, kaip yra įgyvendinami e, pro, projektai. Frankfurte jau buvau, taip, pat lankiausi e, Vokietijos, e, Prancūzijos pasienyje. Nereikia pamiršti ir istorijos, e, kalbu apie Kroatijos pasienį. Dešimtis tūkstančių žmonių ten istorijos bėgė prarado gyvybės ir E, e, žmonės e, susitelkė pasienyje, pavyzdžiui, tarp Lenkijos, Lenkijos ir Vokietijos, jie yra tikrai judus, jie vyksta į vieni į kitų teritoriją susitikti su pažįstamais ir kitais reikalais. Reikia dirbti visiems kartu, siekti sumažinti administracinę naštą Ir valstybės savo ruoštų turi taip pat siekti supaprastinti reikalavimus, reikia atsispirti pagundai nuolat e, priminėti papildomas taisyklės, nacionalinės taisyklės. Ir yra galimybių supaprastinti daugą ir tikiuosi, kad naujojų programavimo laikotarpiu turėsime kur kas paprastesnės taisyklės ir e, kad jau galėsime nuo kitų metų taip dirbti. Taip pat e, reikia užtikrinti, kaip kalbėjo ponė Tomašič, e, pasitikėjimą tarp šalių. Ir E, iš tikrųjų be pasitikėjimo mes nieko negalėsime sukurti. Jūs e, klausėte manęs apie nevyriausybinio organizacijų vaidmenį. Buvo daug tokių klausimų. Pilietinės visuomenės organizacijos dalyvauja sprendimų prieimimo procesuose, bet kai kurios valstybės narės tokios tradicijos neturi konsultuoti su pilietinė visuomenė. Tačiau mes regionų generalinėme direktorate labai akcentuojame šį dalyką. E, tai susijęs su naujaja makroekonominė regionė, makroekonominių regionų strategija, kuri e, tampa vis svarbesnė. Ji buvo patvirtinta valstybėms narėms pageidaujant. Ir manau, kad e, E, dabar, kai ši strategija patvirtinta, valstybės turėtų pradėti dirbti ją įgyvendindamos. Dėl Kroatijos ypatingos padėties taip atsirado nauja paradigma e, vidurio ir rytų Europoje Aš norėčiau pasveikinti humanišką civilizuotą požiūrį, kurio vadovaudamasi Kroatija priima pabėgėlius tuos, kurie ieško geresnės ateities. Europos solidarumas turi e, tapti mūsų modus vivendi. Ir mm, kitaip mes galime pakengti tam, ko pasiekėme per pastaruosius metus. Taip pat buvo klausima, buvo sakoma taip, kad iššūkiai e, nes, nepripažįsta sienų, nei gaivalinės nelaimės, nei problemos. E, labiausiai nutolinę regionai e, Interreg perimetrui jie priklauso, bet galima, aišku, visuomet pasistengti dirbti geriau. Tačiau norėčiau pasakyti Jums, jog labiausiai nutolę regionai iš tiesų yra Interreg programos dalis. Ir mes bandome e, teisingai juos traktuoti, kaip ir kitus regionus. Pone Vana kalbėjo apie sanglaudos politikos vaidmenį, aš sutinku su jumis, vaidmo yra labai aiškus, darbo vietos, ekonomikos augimas, e, skirtumų tarp regionų šalinimas. Aš nežinau, ar sanglaudos fondas gali tapti ginklu prieš valstybės narės, kurios nenori siekti tokių tikslų. Man atrodo, kad reikia kaip tik padėti šalims, kurios išgyvena sunkumus, kad jos galėtų išbristi iš sudėtingos naujai susikloščiusios situacijos. Nemanau, kad uh, grasinimai nebeskirti ES lėšų būtų naudingi, bet jau nėra jokio teisinio pagrindo tą daryti ir vargu ar politinė prasme tai pasiteisintų ar būtų įmanoma. Aš manau, kad reikia e, mums įvertinti situaciją ir pasižiūrėti, ką galime joje padaryti. E, ponios Amato pastebėjimai Koordinavimas taip, jisai svarbus, pilietinė visuomenė neturi būti pamirštama. Kaip sakiau, NVO pilietinė visuomenė yra dalis e, komiteto, kurie, at, kuris atrinkinėja 14-20 metų laikotarpių projektus ir mūsų regionas kiekvieną dieną kovoja už šį principą įtraukti pilietinę visuomenę labiau. E, e, viešosios konsultacijos, taip pat yra puikia mintis, mano nuomonė. Kartais gaila, kad mes nepakankamai kalbame apie ES fondų indėlį, jų reikšmę žmonėms, nes tikrai jie labai prisideda prie pokyčių ES pasienio regionuose. Aš Graikijoje kalbėjau su vienu e, žurnalistu ir sakiau, kad Graikija nepaprastai pasikeitė įstojusi į Europos Sąjungą. Kalbėjau apie ateino metro su juo. Jis e, sako, taip, taip, aš girdėjau apie tai. Iš tikrųjų, 95 procentai tiek finansavo Europos Sąjungą ateinų e, metro. Ir reikėjo man tą jam priminti. Ir grįžtų prie viešųjų konsultacijų. Svarbu, kad visi prisidėtų, išsakytų savo nuomonę, visi, kurie dirba, kurie labai gerai žino temas, kurių tai yra kasdienis gyvenimas. Dėl tarptautinio bendarbiavimo tarp valstybių narių ir kitų narių, trečiųjų šalių. Tai yra Adrijos ir Jonijos jūrų strategijoje aptarta. Yra lėšų e, regioninės plėtros e, lėšas galima panaudoti, bet dėl vakarų Balkanų tai e, egzistuoja lėšas skirtos kaiminystės santykių stiprinimui ir galima skirti tas lėšas Kažkas minėjo mažiau išsivyščiusius regionus. Tai yra regionai, kurių administraciniai pajėgumai yra e, menkiau išplėtoti negu kitų ir manau, jog administraciniai gebėjimai yra e, nepaprastai svarbus, bent jau man e, einančias pareigas, jie atrodo yra lemiamas reikšmės, gal svarbesni negu pinigai. Pinigai nėra viskas, Galima pasiremti pavyzdžiai šalių, kurios gavo lėšų, bet jos buvo užblokuotos bankė Briuselėje, nes nemokėjo pasinaudoti e, tomis lėšomis neturėjo pakankamai administracinių gebėjimų e, jas įsisavinti. Dėl to reikia e, tuos gebėjimus stiprinti. Taip pat labai dažnai minimas klausimas biudžetas. Biudžetas patvirtintas, tačiau valstybės narės gali nuspręsti padidinti savo skiriamą finansavimą vienu ar kitu būdu. Mums svarbiausia yra, kaip galima geriau panaudoti lėšas, jų poveikį maksimaliai išnaudoti ir nežinau, ar per daug jau ilgai kalbu, tačiau buvo paminėtas e, Čekijos, Slovakijos pavyzdys, egzistuoja problemos visur, dirbame su komisijos nariu Vėlė, kad e, galėtume rasti sprendimą. Dar norėčiau Jums pasakyti vieną dalyką. Akivaizdu, kad neįveikėme tam tikrų kliūčių ir neįveiksime niekada pavyzdžiui, kalbinės kliūtys. Tačiau per pastarosius 20 metų nuėjome labai ilgą kelią, keisdami mąstymą pasienio regionuose. Taip pat e, teisiniai reikalavimai e, yra suvienodinti e, daug, daug kur pasienio regionuose. Žinoma, išlieka tam tikrų administracinių problemų tokiuose regionuose, tačiau manau, jog šiandien vyksta svarbios diskusijos. 25-osios metinės Interreg rodo, jog galima rasti sprendimų pakankamai gerų e, tam, kad įspręstume e, bendrus iškus rytoj. Aš vyksiu į vieną paminėti 25-ųjų e, tarptautinio bendarbiavimo metinių E, beveik visos veiklos programos buvo patvirtintos jau e, valstybėms, e, kurios yra už ES ribų, pavyzdžiui, Bulgarija, Serbija, Graikija, Serbija galės bendradarbiauti kaip pasienio šalis su savo kaiminėmis rytuose. Manau, jog reikia dar daugiau dėmesio skirti tam, kadangi uh, E, kai kurie regionai vis e, tampa svarbesniais, e, galvant apie aktualijas ir jūs, Europos parlamentas, esate labai patyrę, jūs esate labai svarbus šaltinis mums. Ir tai dar kartą įrodo, kad mums reikia ir toliau glaudžiai bendradarbiauti. Ačiū. Dėkoju kolegų vardu. Dėkuoju už puikią diskusiją, už jūsų išsakytas mintis, o dabar pradame rengtis jau kitam susitikimui su jumis. Visada esate laukiama. Dėkuoju kolegos, pratesime darbą trečią valandą po pietų. Vyks balsavimas, todėl atsineškite savo balsavimo korteles. Somebody. I don't know. So I close this morning meeting. Thank you very much. Thank you. Thank you.